Kolegos, pradėsime posėdį. Pirmiausia, norėčiau pasiūlyti patvirtinti darbo tvarkės projektą. Dėkoju. Kitas klausimas. Rugsėjo 30 dienos ir spalio 14 dienos posėdžio, posėdžių protokolų tvirtinimas. Ar visiems tie protokolai tinka? Galime juos tvirtinti. Dėkoju. Toliau. Pirmininko pranešimai. Nėra jokių pranešimų. Kitas klausimas. Pranešėjų skirimas, nuomonių referentų skirimas. Rytoj tą padarysiu, kai aptarsiu koordinatorių posėdžio rezultatus. Toliau alternatyvių degalų infrastruktūros dėgymas, pakeitimų svarstymas, ar ponas Vidanza jau yra atvykęs?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 Okay, Kągi, ponas Fidanza jau atvyko. Karlo, jūsų pranešimas alternatyvių degalų infrastruktūros dėgymas svarstysime pakeitimus. Prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Labadiena visiems. Tikėjausi, kad posėdis šiek tiek vėliau prasidės. Taigi tokia situacija. 370 pakeitimų buvo pateikta iš įvairių kolegų. Tai yra nemažai pakeitimų ir tai reiškia, kad yra didelis susidomėjimas šio klausimu. Aš pradėjau juos svarstyti kiekvieną iš eilės, peržiūrinėjau ir manau, kad dauguma jų yra pozityvūs ir visapusiškai atitinka mano siūlymams ir idėjoms, ką aš išdėšiau savo pranešimo projekte. Ir aš manau, kad kai pradėsime renkti pakeit, e, kompromisinius pakeitimus, ką dabar ir pradėjome daryti, ir tą darysime per ateinančias dienas su šešėliniais pranešėjais, esu įsitikinęs, kad mums pavyks pasiekti plataus susitarimo dėl tų kompromisinių pakeitimų ir žengsime gan sparčiai į priekį, bent jau parlamente šiuo klausimu. Sieksime ambicingų tikslų, bet tuo pačiu metu būsime real, išliksime realistais Ir matome, kad tikrai daug skepsio ir skepticizmo yra valstybėse narėse ir dėl to reiks kažkaip ir tai mums įveikti. Turiu keletą pastabų dėl pateiktų pakeitimų ir aptarsiu juos pagal temas. Pirmasis blokas dėl duomenų, kurie yra pateikiami siekiant tikslų. Pranešimo projekte aš kažkokios tai konkrečios pozicijos kaip ir ne, nesilaikiau aš nekeičiau to, ką siūlė komisija. Ir tai yra pagrindinė, viena pagrindinių temų, kurią reiks aptarti su šešėliniais panešėjais, ypatingai turint omenyje artėjančias dėrybas su taryba, nes mums reiks išsiaiškinti, kokios norėsime parlamente laikytis pozicijos, kad ta pozicija būtų tvirta dėrybose. Kitas pakeitimų blokas dėl nacionalinių strateginių planų. Aš kai kuriems iš jų pritariu, ypač tiems kuriais siekiamas kurti ir raginti tų strateginių planų, nacionalinių strateginių planų kūrimą ir kad jie būtų kuo galima skaidresni. Kai kurie atsižvelgia į alternatyvas ir technologinius aspektus, tačiau turime nepamiršti, kad tai yra rinka, kur nuolatos keičiasi, kuri nuolatos evoliucionuoja, atsižvelgiant į technologinius pokyčius. Taip pat turime atsižvelgti ir į tai, kokį poveikį tos priemonės turės MVI. Norime užtikrinti artimą bendradarbiavimą tarp valstybių narių, pramonės įmonių ir regionių vietos valdžios institucijų, bandant nu, nubrėžti strateginiuose planuose tuos įgyvendinimo, plan, įgyvendinimo tikslus. Taip pat yra pakeitimų susijusių su trečia tema Daug kolegų siekia išsaugoti tas technologijas ir standartus, kurie yra plačiai naudojami dabar, esant dabartinėms rinkos sąlygoms. Aš suprantu, kodėl taip yra, tačiau aš nemanau, kad tai turėtų likti, tai, kad turėtumėme pamiršti pagrindinį tikslą. Pagrindinis tikslas per atitinkamą laikotarpį parengti vieningą uh, standartą, pagal kurį vartotojai 28 valstybėse narėse galėtų pasinaudoti tuo bendru tinklu, laikantis tų pačių standartų visose valstybėse narėse. Dėl tikslų, aš manau, kad tikslai turi būti privalomi. Aišku, reikia realistiškai vertinti situaciją galbūt realistiškiau ne, negu yra numačiusi komisija savo nuostatose. Ir aš manau, kad tikrai galime čia siekti kiek įmanoma daugiau lankstumo, tačiau turime neiškreipti pagrindinės pasiūlymo minties. Pavyzdžiui, oro uostose būtų galima naudoti elektrą elektrinės technologijas, kito tarpo geležinkeliuose čia būtų kitų įdomesnių sričių. Antrasis priedas, kai kurių kolegų pakeitimuose prašoma, kad visas tas priedas būtų tiesiog išbraukiamas. Ir tai, matyt, bus pagrindinė tema, kurią reiks aptarti su šešėliniais pranešėjais. Aš manau, kad svarbu išsaugoti konkrečius privalomus tikslus. Taigi mano atspirties taškas būtų pasipriešinti priedo išbraukimui, tam, kad e, tie tikslai nebūtų vien tik tai orientaciniai, kaip siūlo kolegos, bet privalomi. Ir tai bus pagrindinis aptariamas dalykas e, dabartinėse dėrybose ir pokalbiuose su šešėliniais pranešėjais. Nemažai pakeitimų yra susijęs su tam tikromis abejonėmis dėl to, ar ekonomiškai naudinga ir įmanoma bus numatyti tokias vandenilinės stotis, plačiai jas įdėkti. Dabar suskystintos gamtinės dujos ir naftos dujos. Aš manau, kad tai atitinka mano pasiūlymo dvasia ir aš manau, kad surasime galimybės įtraukti tai į dokumentą ir atspindėti įvairių kolegų išsakytas nuomonės. Yra ir kitų klausimų, kuriuos norėčiau aptarti. Tai yra septintasis straipsnis, kur kalbama apie vartotojams teikiamą informaciją. Aš manau, kad visi sutinkame, kad reikia kiek įmanoma aiškiau ir skaidriau teikti informaciją vartotojams kalbant apie alternatyvaus kūro panaudojimą, alternatyvių degalų panaudojimą. Taigi tai yra tas rytis, kur aš numatau papildomų dalykų ir aš manau, kad mes galėsime e, daug nuveikti, kad būtų padidintas vartotojų susidomėjimas. Taip pat e, svarbus yra antrasis priedas ir trečiasis priedas. Trečiame priede kalbama apie standartus ir mes norime čia irgi laikytis tos pačios pozicijos. Taip pat buvo išsakyta pastabų apie tai, kad reiktų reformuoti ir keisti reglamentą dėl pavojingų prekių pervežimo. Kai kurie prašo riboti suskistintų gamtinių dujų naudojimą vidaus vandenų magistralėse, bet mes e, esame linkę laikytis e, komisijos e, siūlymo. Tiesiog norime pasirūpinti, kad daugiau būtų naudojamo šios dujos vidaus vandenyse. Ir jeigu pavyks tą padaryti, tuomet ir išvengsime galimų problemų. Taigi dabar, kaip jau sakiau, rengiame kompromisijos pakeitimus ir ateinančiomis dienomis aš susitiksiu su šešėliniais pranešėjais. Kalbant apie atskirus pakeitimus, aš aišku mielai esu linkęs aptarti konkrečius pakeitimus su kolegomis ir būtų galima tikrai surengti tokius individualius susitikimus ir aptarti tuos e, pakeitimus individualiai. Ertug. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš esmės mus tenkina pranešėjo pasiūlymas. Mes turime tik tai keletą papildančių pastabų, jos atsispindi mūsų pakeitimuose. Pradėsiu nuo to, ką mes iš esmės remiame. Tai yra tas stiprinimas, nacionalinių strategijų stiprinimas. Man atrodo, kad tai yra svarbus dalykas ir yra labai svarbu, kad mes laikytumėmės to, kad turi būti e, tarpiniai nacionaliniai tikslai ir taip pat reikia kalbėti apie skaidrumą ir apie vietos valdžios institucijų įtraukimą. E, taigi šiame kontekste aš palaikau pranešėją. Toliau yra vienas aspektas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, kalbant apie nacionalinius ekologinės e, elektros energijos modelius, reikia nepamiršti, kad mes turėtume žiūrėti, iš kokių šaltinių iš ko, yra gaunama energija. Ir būtų geriau kalbėti apie žaliasias energijas, o ne, pavyzdžiui, apie atominę energiją. Taip pat mes siūlome šioje vietoje atkreipti dėmesį į tai, kad šios direktyvos ir šios, šių teisės aktų dėl infrastruktūros poveikį turėtume žiūrėti, koks yra jos poveikis mažoms ir vidutinėms įmonėms E, nes čia aš turiu omenyje, pavyzdžiui, privačias ir ypač šeimų valdomas degalinės, kad jom nekiltų pavojo, pavojų. Taip pat norėčiau pasveikinti tai, kad kolega Fidanza palaiko privalomus e, tikslus. Iš tiesų tai e, turėtų būti įmanoma e, sukurti tokią infrastruktūrą, kuri būtų susijusi su privalomais tikslais Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tokį dalyką, prieš kurį mes turėtume kovoti. Mes turėtume e, bandyti vengti tokių formuluočių, kurios susilpnina e, tą e, privalomumą. Pavyzdžiui, tokio, tokie žodžiai kaip saliginai ir panašiai, e, tokie, tokie žodžiai sumažina e, griežtumą. Taigi, manau, kad mes neturėtume dabar leistis į kažkokią pilkąją zoną teisinę prasme ir geriau rinktis aiškes ir griežtas formuluotės. Mano kompromisinis pasiūlymas susijęs su elektromobiliais būtų toks dalykas. Komisija siūlo iki 2020 metų e, e, pateikti atitinkamą pasiūlymą ir pagal komisijos pasiūlymą e, visų visų naujų automobilių valstybėse narėse turėtų sudaryti 5 procentus turėtų sudaryti elektromobiliai. E, todėl aš norėjau e, pateikti tokį pasiūlymą, kad išlaikytume šį rodiklį, tačiau kalbėtume apie 3 procentus visoje ES, apie 3 procentus automobilių visoje ES, nes mes turime 28 valstybės narės, kuriuose perkamoji gale yra e, labai skirtinga ir kad nebūtų taip, kad e, pavyzdžiui valstybėse narėse e, kurios turi mažą perkamąją galę, kad nebūtų taip, kad joms reiktų tą patį, to, laikytis to paties rodiklio. Todėl aš siūlyčiau įvesti čia pataisimą. Iki 2020 metų 3 procentus visų automobilių turėtų sudaryti elektromobiliai, bet visoje Europos Sąjungoje. Toliau kalbant apie suskystintų dujų terminalus, mes čia turėtume taip pat atsižvelgti į transeuropinius tinklus. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad kad tos tie esminiai dalykai, dėl kurių buvo sutarta gairėse dėl e, transeuropinių tinklų, tinklų, kad jie taip pat atsispindėtų, e, tos nuostatos atsispindėtų ir čia. Taigi toks būtų mūsų pasiūlymas. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad aš esu įsitikinęs ir norėčiau, kad kolegos mane palaikytų, kad mes e, kalbėtų mažinimo e, kiekybinius tikslus ir kad apie tai būtų kalbama baltojoje knygoje, apie tai kalbama taip pat ir transeuropinių tinklų gairėse. Manau, kad mes visur turime pabrėžti šitą nuostatą, kad būtų aišku, kad mes rimtai žiūrime į šią, į šią, į šį tikslą. E, ir taip pat turime laikytis to antrojo tipo jungties sąlygos. Ir standartizacijų komitetas taip pat mus palaiko. E, taip pat turime siekti, kad tos jungtis, e, e, kad būtų galima pasiekti jų saveikumo visoje ES, nes kitaip nepasieksime to tikslo. Taip pat, kalbant apie infrastruktūros dėgymą suskystintoms dujoms, e, norėčiau pasakyti, kad tai nėra alternatyvus degalai, tai yra iškastinio kūro šalutinis produktas, todėl aš negalėčiau palaikyti tokio požiūrio, o šiaip iš esmės aš pritariu pranešėjo pasiūlymui. Ačiū. Debate... Ačiū kolegos. E, kai mes pirmą kartą apie tai kalbėjome apie tai, kai pradėjome kalbėti, buvo penki kalbėtojai, dabar jau turime dešimt norinčius pasisakyti. Ir tam mes skirsime tik, tri, norėjome skirti tik 30 minučių, tačiau dabar panašu, kad mums laiko trūks, todėl prašome, kad pasakytumėte trumpai, būčiau labai dėkingas už tai. E, libera, iš liberalų frakcijos, ponė Maisler. Dėkoju, aš pabandysiu kalbėti trumpai, nes matau, kad mes čia turime vieningą nuomonę dėl šio pranešimo. Man irgi daug kas patinka šiame pranešime. E, aš pati pateikiau dešimt pakeitimų, kiti kolegos iš mano frakcijos taip pat pakeitė, pateikė pakeitimus. Iš tiesų mes iš esmės pritarėme, tačiau reikia užtikrinti technologinį neutralumą, ypač kalbant apie elektromobilius e, ir apie elektros energijos gamybą, kad turime nuolat pabrėžti šaltinį, iš ko yra gaunama elektros energija. Taip pat reikia e, kalbėti apie antro tipo jungti. Mes taip pat pasisakome už tai, nes E, tik tai taip užtikrinsime saveikumą, ypač geležinkelių srityje. E, elektromobilumas oro uostuose tai yra ateities perspektyva. Reiktų taip pat pagalvoti apie tai, kaip mažinti triukšmą. Ir visa tai, kas vyksta e, oro uostuose, e, E, galbūt tik ateityje e, bus galima išspręsti pasitelkus elektromobilumą. Kalbant apie mažiausius standartus suskystintoms dujoms, tai galiu pasakyti, kad mums iškyla tos pačios problemos kaip ir ponui Ertuk, nes mes taip pat manome, kad suskystintos dujos nėra alternatyvėjai degalai. E, ir jau iš dalies šioje srityje yra gera infrastruktūra, tačiau nepaisant to yra daug specialistų, kurie sako, kad suskistintų dujų infrastruktūra yra taip pat svarbus aspektas. Taip pat čia reikia nepamiršti, kad reikia kalbėti ne tik apie kelių ir vandens e, transportą, taip pat turime kurti tinklus Europoje ir ieškoti alternatyvų. Taigi tiek norėjau pasakyti. E, lauksiu šešėlinių pranešėjų sustikimo rezultatų. Dėkoju. <coughs> Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Neturiu jokių problemų su e, žaliųjų pasiūlymų, kad mes turėtume standartizuoti e, išleidimo sistemas bei jungiklius. Tačiau manau, kad reikia užtikrinti štai ką. Mes turime pasižiūrėti už to slypinti tikslą. E, koks tikslas yra susijęs su alternatyvaus kūro infrastruktūra. Kaip numatytoje Baltojo knygoje, manau, tikslas turėtų būti sumažinti CO2 išmetalų kiekį 60 procentų iki 2050 metų. O kaip mes tai pasieksime? E, Ta situacija, kuri siūloma Baltojoje knygoje, naudojant alternatyvaus kūro infrastruktūrą. Tai nėra parodyta, nėra aišku, kaip e, mes pasieksime e, minėtą tikslą ir kad pasiūlytas pono, ponios Fidenza metodas padės mūsų mažinti CO2 išmetalų kiekį. Manau, kad mes turime apsvarstyti e, alternatyvaus kūro infrastruktūrą ir turime e, pa, pamastyti apie tai, kad reiktų rinktis kitas e, transporto priemonės, kaip pavyzdžiui viešasis transportas, dviračiai, vaikščioti ir galbūt galima būtų tai registruoti. E, tai iš tikrųjų labai pasiteisino, kaip aš sakiau, kad yra išleista labai daug viešų lėšų alternatyvaus kūro infrastruktūrai, tačiau mes įvesdami standartus nežinome, ar, mums, ar jie bus adekvatus patenkinant poreikį, galbūt tas poreikis um, netitiks tų standartų. Žinome, kad nėra elektromobilių rinkos mes turime daug smarkiau pabrėžti e, atsinaujinančios elektros energijos naudojimą. Ir žinau, kad reikia, jog elektros ir dujų tiekėjai turėtų įsitraukti į šio tikslo pasiekimą. Ir, tačiau aš nematau to. Manau, kad mes neturėtume investuoti ar leisti investuoti viešasias lėšas į tai, kas iš tikrųjų nėra saugus pasirinkimas. Na ir galiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į štai ką. E, didelis japonų mažmeninkas Čai dabar investuoja į viešasias automobilių, elektromobilių pakrovimo e, vietas. E, jie pasitikė tuo. Jie tiki, kad e, bus elektromobilių rinka ir e, jie tikisi, kad parlamento e, ata, pranešimas prisidės prie to. Tačiau pirmiausia, mes turime išanalizuoti, ar CO2 sumažinimo tikslą mes pasieksime geriausiai per valstybės investicijas į šią infrastruktūrą. Ačiū. Pone Vandal. Voorzitter, ik denk eh, dat we op. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš esmės mes galime pritarti pranešėjui, ypač dėl suskystintų gamtinių dujų. Dėl to mes ir neteikėme pakeitimo šią temą, nes mus tenkina tai, ką pasiūlė pranešėjas. Tačiau aš norėčiau kai kur pasiūlyti tam tikrų pakeitimų, pavyzdžiui, dėl tų e, įkrovimų, e, įkrovimo e, stočių, kurios turėtų būti privalomos. To negalima kol kas reikalauti, todėl mes e, pateikėme 125 pakeitimą ir siūlome pranešėjų pagalvoti apie tai, kas yra realybė ir kas yra e, ambicingi tikslai. Kalbant apie jungti, e, tai čia galime palikti šį klausimą spręsti rinkai, nes rinkoje aišku atsiras kažkokia jungtis, kažkokie jungikliai, kurie bus e, mėgstami. Todėl nemanau, kad mes čia turėtume primesti. Taigi, kalbant apie suskystintas dujas, mes pritarėme, o taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 246 pakeitimą. Čia yra kalbama apie atitinkamas jungtis oro uostuose, nes e, kalbant apie vidaus laivybą e, yra labai svarbu nepamiršti, kad reikia imtis kažkokių e, nuo teršalų apsaugančių priemonių. Aitė, yra juhataja. Nesavisar. Mm, Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pranešėjų kolegos. Aš irgi pritariu ankstesniems kalbėtojams ir manau, kad direktyva dėl alternatyvių degalų infrastruktūros yra labai svarbi, nes tokiu būdu mažiau e, e, tampame priklausomi nuo iškastinio kūro, bet reikalingi ir alternatyvūs veiksmų planai alternatyvių degalų atžvilgių. Aš manau, kad kol kas mes negalime pasiekti tų tikslų, kurių užsibrėžėme. Aš norėčiau paliesti kelis pakeitimus, aptarti kelis pakeitimus, kuriuos aš pati pasiūliau. Pirmiausia, pasiūliau pakeitimą, kuriuo įvedamas terminas įkrovimo stotis, darant skirtumą e, tarptų, skirtumas tokiais įrenginiais, kur yra kelios įkrovimo, įkrovimo vietos, nes iš tiesų yra dabar tokių stočių, kur galima įkrauti daugiau nei vieną automobilį transporto priemonę, pavyzdžiui, vienas gali, gali būti kraunamas greičiau, kitas, kita transporto priemonė, kitos transporto priemonės lėčiau. Taip pat pasiūliau pakeitimų, kur teigiama, kad uh, Nauji reikalavimai turi būti taikomi naujiems, naujoms transporto priemonėms, naujiems įkrovimo taškams. Nes Estijoje, tarkim, pas mus yra projektas, kur mes bandome sukurti įkrovimo stočių tinklą visoje šalyje. Ir nenorime, kad investicijos į tokį tinklą būtų išvaistytos. Taip pat aš pasiūliau pakeitimų dėl to, kiek turėtų būti tokių įkrovimo taškų ir stočių. Ačiū, e, ponia Foster. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už jo atliktą darbą. Deja, mes nepritarėme daugeliu dalykų, kas yra išdėstyta jo pranešime, bet nebūtinai mes e, sutarėm, pritarėme ir tam, kas siūlo komisija savo ataskaitoje. Pagrindinė mintis, tą pabrėžiau ir pirminėse diskusijose, yra ta, kad nesvarbu, ką mes darytumėme, viskas turi kilti iš rinkos. Ir vartotojai patys turi spręsti, ką jie nori daryti. Aišku, tokiu būdu tenka tam tikrą atsakomybę valstybei nariai įdėkti tokią infrastruktūrą. Ir mes bendrai manome, kad 2020 metai yra per anksti, per ankstyvas terminas. Uh, Ir taip pat manome, kad galbūt diskusijos kaip ir reikalingos, mes nesakome, kad nereiktų pakalbėti apie tai, kaip ką daryti ateityje, nes technologijų pasaulis irgi labai sparčiai keičiasi, tačiau norėčiau paliesti keletą dalykų. Aš pasiūliau kelis pakeitimus su tuo susijusius. 376 pakeitimas. Komisija atrodo, kad mano, jog antrojo tipo Vokietijoje taikomos jungtys yra vienintelės įmanomos, nors yra ir Japonijoje atitinkamų variantų. Junktinėje karalystėje naudojamos jungtys yra irgi kitokios, taigi aš tikiuosi, kad komisija net, neturi teisės nuspręsti, kad vien, vienin, vienintelis produktas jiems yra tinkamas, nes tai nėra primtina, galiausiai rinka nuspręs, ko jie nori. Ir aišku, reikia užtikrinti saveikumą ir visos technologijos turi būti suderintos tarpusavyje. 205 pakeitimas, kur kalbama apie infrastruktūros įdėgymą iki 20 metų. Vėlgi, kuo tai yra pagrindžiama, mes net nežinome, kiek 20 metais bus elektrinių transporto priemonių. Per anksti taip teikti. Taip pat pranešimas, ar pranešėjas pritarė deleguotisiems aktams, mes tam nepritarėme. Mes manome, kad valstybės narės e, turi turėti teisę pačios nuspręsti, kokia turėtų būti taikoma politika šiems tiksliems pasiekti, tikslams pasiekti ir taip pat nepamiršti subsidarumo principo, geografinių elementų ir taip pat tai, kad tai turi būti lanksti sistema, nes mes norime kažtų prasme veiksmingą infrastruktūrą įdėkti. Nes nenorime, kad infrastruktūra būtų primesta ir ji kainuotų milijardus eurų. Dėl to aš manau, kad praktiškai turime pažvelgti į šį siūlymą. Taigi yra keletas dalykų, kuriuos aš ir anksčiau minėjau ir dabar pasiūliau tuos dalykus savo pakeitimuose. Bet bendrai aš manau, kad turime apie tai toliau kalbėtis, bet per anksti e, dėkti tokią sistemą, kuri praktiškai nėra lengvai įdėgiama. Taigi, Dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjui už jo atliktą darbą. Ačiū, ponia Fidanza. Ponas Krameris. Ja, also natürlich sind wir dafür. Aišku, mes esame už tai, kad būtų pasinaudota visomis įmanomomis techninėmis galimybėmis e, siekiant mažinti CO2 emisijus, emisijas. Ir mes turime ambicingų tikslų iki 2010 metų, kad būtų sutaupyta, kad būtų 20 procentų mažiau e, iš metalų negu, palygi, negu e, 1990 metais, nes tuomet 30 procentų e, emisijų kiekis išaugo e, transporto sektoriuje sektoriuje. E, tačiau iš tiesų tuo neišspręsime visų pro problemų. Mobilumas yra susijęs su išmetalais, kuriuos galbūt galima šią problemą spręsti įvedus e, elektromobilius. Tačiau kita vertus e, reikia kalbėti apie visą automobilio naudojimo ciklą iki pat jo perdirbimo. Kol kas neįmanoma to padaryti, kalbant apie elektromobilius. Ir dažnai e, padangos yra geresnis kriterijus negu, pavyzdžiui, kitas keliamas triukšmas, variklio keliamas triukšmas. Ir taip pat elektromobiliai yra subsidijuojami ir tas tos subsidijos auks. E, e, taip pat reikia nepamiršti nelaimingų atsitikimų keliuose skaičių. Ir yra, yra įsipareigota e, iki 30 procentų apriboti, e, apriboti betono kelių kiekį. Aišku, dujos yra geriau negu e, benzinas, tačiau e, kalbant apie elektromobilius, jiems reikia ličio, o tai yra labai svarbus aspektas. Ir kai kalbam apie atsinaujinančią energiją, e, tikslai galbūt yra gražus, tačiau kai 20 procentų iš metalų mažnymas yra susijęs su atogražų miškų kirtimu, tai, tai, tai tas tikslas vėlgi nėra toksai gražus. Todėl mes turime žvelgti plačiau į alternatyvesias energijas. Ir pavyzdžiui, pažvelkime į elektrodviračius. Jų yra e, pilna Europos Sąjungoje, tačiau e, Tačiau tada kyla rinkos klausimas, kodėl būtent automobilių pramoniai reikia e, tiekti subsidijas, kad jie, kad jie gamintų elektromobilius. Elektromobiliai yra e, senas reikalas. Berlyne 1881 metais buvo paleistas pirmas elektrinis tramvajus, taigi elektromobilumas yra jau e, senas dalykas. Taigi mes turime kalbėti apie technologijų neutralumą, mane domina rezultatas, bet mums reikia e, kitokio mobilumo, nes nepakeitę mobilumo apskritai mes negalėsime kovoti su klimato kaita. Mes siekiame mobilumo, bet turime taip pat saugoti ir aplinką ir šie abu tikslai yra suderinami kalbant apie tokius automobilius kaip e, autobusai, mums reikia čia išspręsti jungčių klausimą Europoje ir čia galiu pritarti ponui Vandalenui, kad reikia nepamiršti taip pat jungčių klausimo ir uostuose. Nes daugelis teršalų yra, jų kilmė yra ne tik automobiliai, bet taip pat ir laivai. Presidente, los objetivos que plantea la Comisión. Ačiū pirmininkė. Komisijos pasiūlyme išdėstyti tikslai, kuriais renasi pranešėjas. Man nėra visiškai priimtini, pasakysiu kodėl. Manau, kad krizės akivaizdoje jie nėra visiškai realistiški. Turime užtikrinti, kad sistema būtų rentabili, o kol kas nesame tikri dėl infrastruktūros. Turime žiūrėti realistiškai. Tikiuosi, pranešėjas pasieks gerą sutarimą. Dėl pasiūlytų pakeitimų. Aš pritariu pranešėjo pakeitimams, kalbant apie elektromobilius, mums reikia įkrovimo punktų. Taip pat suprantame, kad e, vargu ar pavyks užtikrinti elektromobilių įkrovimą e, išvengiant emisijų. Taip pat turime pagalvoti apie privačias, privačius pakrovimo, įkrovimo punktus. Dėl techninių charakteristikų tuose įkrovimo punktuose mes pateikėme pakeitimus e, dėl e, šių techninių aspektų, e, panašiai kaip siūlė ir pranešėjas, dėl gamtinių dujų. Na, mes iš tikrųjų pritarėme dėl vandenilio E, komisija e, minėjo, kad iki 2020 metų turėtų būti e, numatytos vandenilio papildymo stotys. Ir jos turėtų būti jau veikiančios iki to laiko. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Galima sutarti dėl daugelio dalykų. Norėčiau tik tais paminėti porą pakeitimų. Aš esu tarptų, kurie pritarė rekomendacinius tikslus, o ne saistančius, kuriant įkrovimo punktus iki 2020 metų ir e, reikalavimus, kad bent jau 10 tų įkrovimo punktų būtų vieši. Kuriant e, infrastruktūrą reikia atsižvelgti ir į regionę sąlygas, vietinę rinką bei vartotojus. Tai susiję su 216 ir 223 pakeitimu. Taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į e, pakeitimą 237, kuris yra skirtas tiems vartotojams, kurie jau įsigijo elektromobilius pagamintus pagal dabartinius įkrovimo standart, standartus. Jie turi turėti teisę pasinaudoti dabartinę sistemą, tol kol e, galima naudoti jų automobilį, kol numatytas jo eksploatacinis laikotarpis. Ačiū. Aš pateikiu keletą pakeitimų dėl elektromobilių. Manau, kad turime nepamiršti to, kad vietinis įkrovimo punktas turi būti pagrindinis ir e, nemokamas šiems elektromobiliams. Mes turime būti e, elgtis protingai, mes neturime išleisti labai daug pinigų per dideliam skaičiu įkrovimo punktų. Taip pat turime nepamiršti, kad e, viešo įkrovimo punkto reikalavimai bus netokie patys, kaip tie, kurie keliami privačiam punktui. Taip pat nerimo man kelia 44 pranešėjo pakeitimas – dėl e, išmaniojo mm, skaitiklio pašalinimo iš teksto. E, tai gali prieštarauti dabartiniams teisės aktams ir e, pateikiu kompromisą dėl 4.6 straipsnio dėl pažangiojo skaitiklio. Tikiuosi, kad pranešėjas galės į tai atsižvelgti, galbūt tai ne visiškai atitinka dabartinius teisės aktus. Dėl tarpusavio suderinamumo, manau, tai yra esminis e, klausimas ir kaip sakė ponia Foster, mes e, turime bent jau du standartus, kurie dabar veikia Europos Sąjungoje. E, dabar mes turime antro tipo jungiklius ir manau, kad jie turi būti pritaikyti prie daugelio standartų. Nėra lengva sukurti e, rinkos technologiją. nes gali būti, kad Europoje atsiras labai daug automobilių, kurie netinka jokiai infrastruktūrai. Manau, kad mes turėtume ne tik pasirūpinti įkrovimo punktais, tačiau turime panalizuoti ir tai, kas atsitiks, kai, bus, kai atsiras naujų technologijų ir, nu, ir įkrovimo punktai tada turės būti pritaikyti prie jų. Mes turime būti lankstus. Ačiū. Ačiū, ponė Benjan, dabar aš pats irgi trumpai norėčiau pasakyti kad aš pritariu e, dažnai ponui Krameriui. Man tie elektromobiliai irgi netrodo kaip kažkoks tai ateities privataus transporto šauklys. Ir žinome, kad yra problemų ir dėl jungčių ir panašiai. Taip pat reikia pažiūrėti, kaip yra gaminama elektra. Ir geležinkelininkai visuomet sako, kad geležinkeliai yra draugiškiausia transporto priemonė, nes elektra yra varoma. Tačiau elektra jie varomi dėl to, kad yra, jie gauna iš įvairių anglimi ar brandu, anglės ar brandolinių jėgainių. Taigi aš nesu visiškai įsitikinęs, kad elektromobiliai yra privačių automobilių ateitis. Reikia pažiūrėti ir į kitas alternatyvas ir aš mielai aptarčiau kitas alternatyvas, kurios nėra susijusios su iškastiniu kūru. Uh, bet e, mano, pro, mano problema dėl šio pranešimo yra ta, kad mes žengėme link elektros. Sakome, kad elektra yra puiku, sausumoje suskysintos e, naftos dujos tinkamiausia, tinkamiausia priemonė uostuose. Aš tam nepritariu. 25 procentai vienos laivybos kompanijos uh, laivų yra dabar keičiami ir ten yra taikoma metanolio, metanolio technologija. Aš nežinau, Stenek kompanija, kaip sakiau, 25 procentus laivų keičia dabar į tą technologiją, o mes to net neužsiminime, taigi keista. Dabar suskysintos gamtinės dujos, jų laikymas yra sudėtingas. Kaip mes laikysime tas dujas? sandėliuosime, jas reiks sandėliuoti kažkokioje minusinėje temperatūroje, kaip mes palaikysime tą temperatūrą, kuom tą kvailą temperatūrą palaikysime tokią žemą. Taigi aš iš principo manau, kad turime būti labai atsargus ir nesudėti visų tų kiaušinių į vieną krepšį, kalbant apie sausumos transportą. Ir viską sudėti tada, kalbant apie suskistintas naftos dujas, į kitą krepšį, kalbant apie uostus ir laivus. Taigi, kodėl metanolio technologija nėra minima absoliučiai? Nes reikia čia kalbėti ne tik apie vieną alternatyvų šaltinį, bet ir kitus alternatyvius šaltinius, kalbant apie transporto poreikius. Na, žinoma, visi pritarėme tam, kad reikia mažinti emisijas, visi norime kuo mažiau naudoti iškastinio kūro, tačiau grįšiu prie to, ką sakė Michaelas Krameris nereikia žiūrėti į tai izoliuotai, reikia žvelgti į visą tiekimo grandinę prieš teigiant, kad štai čia aplinkosaugos prasme draugiškiausi yra automobiliai ar laivai ir panašiai. Ponas Odį? Ponas Ronidį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikriausiai suprasite, kad Kodėl jūsų kalbėtų sąrašas išaugo nuo 5 iki 10? Aš manau, kad tai yra pozityvus ženklas. Kitas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, daugiau nei 10 taip jų kalbėtojų buvo. Kitas svarbus aspektas yra tai, kad mes su dideliu susidomėjimu žvelgiame ne tik į pakeitimų skaičių, kiek buvo jų pasiūlyta šiam šiam tekstui, bet ir kokios aukštos kokybės yra tie pakeitimai. Ir iš pat pradžio norėčiau pasakyti, kad mums visiškai neprimtini yra vos keli pakeitimai. Ir vėlgi tai yra įrodymas, kokios aukštos kokybės darbas buvo atliktas rengiančiai pasiūlymą. Mes manome, kad tikrai yra įmanoma tobulinti pasiūlymą, pranešimo projektas ta, ta, tą ir daro gan efektyviai ir kaip ir pranešėjas mes matome, kad yra saveikumo, yra darnumo tarptų įvairių pasiūlytų pakeitimų. Ir čia jeigu galėtumėme išryškinti penkis svarbiausius aspektus šiame teisės akte. Tai pirmasis aspektas būtų tas, kad reikalingos saistančios privalomos nacionalinės infrastruktūros. Pone Foster, aš nekalbu apie bendrą europinę infrastruktūrą, Čia tiesiog yra bandymas sustiprinti vidaus rinką, remiantis nacionalinę politiką. Tai būtų varomoji jėga ir ten matome daug bendrų bruožų ir tokiu būdu galime sustiprinti vidaus rinką, o ne jai pakengti. Taip pat e, manau, kad e, būtų įmanoma pažiūrėti, kiek e, tikslus turi būti tie tikslai, bet tikslai reikalingi ir ne vienas iš jūsų apie tai kalbėjote. Neturėsime privačių investuotojų, jeigu nebus prognozuojamumo, jeigu nebus e, tai numatyta nacionalinėse strategijose per eilę metų. Dėl to mes manome, kad 20 metų laiko perspektyva yra teisinga. Atsižvelgiant į visus sprendimų prieimėjus. Taip pat reikia tuos skaitmeninius e, skaičiais išreikštus tikslus e, padaryti kuo galima aiškesnius ir tikslesnius. Pavyzdžiui, įkrovimo stotyse galbūt galime mes kalbėti ne vien tik tai apie privačias stotis, bet tokias stotis, kurios būtų viešai prieinamos visiems. Ir aš sutinku su jumis, ponė pirmininkė, kad man irgi neramu, kad būtų tikrai nepra, ne, nepražiūrėta kokia tai galima alternatyva. Visos alternatyvos turi būti paminėtos. Aš nieko ne, neturiu prieš metanolio technologiją, tačiau rengiant šį e, teisės aktą, kol bent jau tuo metu metanolio kurų dar nebuvo domimasi laivyboje ir aš manau, kad pranešimo projekte jau yra siekiama toliau ir pripažįstama, kad vis, visi alternatyvus, visi alternatyvus kurai turėtų būti minimi ir įtraukiami. Dar vienas svarbus aspektas yra standartai. Be jokios abejonės mums reikalingi bendri standartai Europoje, nes priešingų atveju bendros rinkos nebus Europoje alternatyviajam kūrui, kūro rūšims. Taip pat e, mes atvirai galėtumėme uh, pasvarstyti apie perinamąjį laikotarpį tam tikroms valstybėms narėms, kurios jau yra nemažai investavusios į kitus standartus. Pavyzdžiui, jūs siūlote bendrą standartą elektros įkrovimos stotims, bet stotys turi turėti galimybę taikyti du standartus, mums tai nekelia jokių problemų, jeigu galiausiai bus įsipareigojama siekti vis tiek to bendro vieno standarto. Tai yra labai svarbu. Trečias dalykas - vartotojams taikomos priemonės. Mes irgi manome, kad reikia išsaugoti vartotojų, esminės vartotojų priemonės. Uh, Mes žinome, kokių sunkumų susidurėme su biokuru, jų, jo integravimu, vartotojai visiškai pasimetę buvo, nebuvo aišku, kiek galima ta, buvo tą biokurą taikyti ir panašiai. Taigi reikalingos paprastos priemonės, kurias siūlo kai kurie šio komiteto nariai ir pranešėja savo pranešimo projekte. Man tai yra visiškai priimtina. Dar vienas dalykas laik, terminai, laik, laiko aspektas. Uh, Kažina, reiktų čia žvelgti taip toli iki 2030 metų. 20 metų terminas buvo pasirinktas dėl esminių priežasčių, jeigu mes norime suderinti tam tikrus įsipareigojimus prievolės dėl suskistintų dujų jų, jų, laivininkystėje. Kai kurie pasiūlymai yra griežtesni dėl bendrų, dėl pagrindinių transeuropinių tinklų projektų. Mes, kaip sėkis, dabar ir bandome spręsti tuos klausimus, bet 2020 metai yra mums labai svarbus terminas, svarbi data, atsižvelgiant ir į prisimtus įsipareigojimus, vėlgi jūreivystės rytyje. Trys zonos e, Baltijos jūroje iki 20 metų ir viduržėmio jūroje. Ten kviečiama investuoti dabar, o ne 30 metais. Ir dar vienas svarbus e, dalykas, kuris išryškėjo pakeitimuose ir taip pat pranešime, būtent jokios papildomos finansinės naštos valstybių narių nacionaliniams biudžetams. Aš manau, kad šis principas yra svarbus ir visose diskusijose su jumis tai išryškėjo, mes tą darome ir netgi esame numatę kiekybinius tikslus pasiūlyti, nes mes manome, kad tai yra svarbiausias ingredientas, bandant pritraukti privačias investicijas. Taip pat manome, kad labai svarbu akcentuoti ir dar vieną principą, būtent, kad šiame teisės aktą mes tikrai nekalbame apie papildomas viešasias investicijas ir lėšas. Pone Fidan, dar norėtumėte trumpai pakomentuoti diskusijas. Mm, Dėkoju. Taip mielai pridursiu e, šitą, nes šios diskusijos sustiprino mano požiūrį. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms diskusijos buvo konstruktyvios, jos mane paskatino, padrasino. E, aišku, mes ieškosime e, sustarimo tarp šešėlinių pranešėjų. Manau, kad mums tikrai pavyks pasiekti susitarimo ir aš tikiuosi, kad šią direktyvą mes galėsime išspręsti ir daug kitų problemų, nes yra daug kitų tikslų susijusių su aplinkosaugos politika, kalbant apie laikotarpį iki 2050 metų. Tačiau, aišku, mes turime likti realistai ir turime suvokti, kad tai yra tik dalis sėkmės, tačiau žvelgiant į rinką ir į tai, kas vyksta rinkoje, kalbant apie alternatyviosius degalus, mes tikrai galime pasiekti pažangos, nes jau dabar yra padaryta gera pradžia. Čia panašiai kaip su višta ir kiaušiniu. Kažkur turi būti pradžia ir turi, reikia nuspręsti, e, kas yra pradžia, nes negalima sakyti, kad e, negali būti rinkos, nes nėra infrastruktūros, arba negalima teikti, kad nėra infrastruktūros, nes nėra rinkos. Tiesiog reikia priimti sprendimą ir pradėti. Taigi svarbu, kad užtikrintume teisinį saugumą e, kad paremtume privačias iniciatyvas, taip pat ir viešasias iniciatyvas, kai kalbama apie visuomeniai svarbius projektus. Ir čia kaip tik buvo paminėti, pavyzdžiui, transeuropiniai tinklai e, ir jų infrastruktūros. Mes matome, kaip rinka vis auga, taigi tai galbūt yra ta kryptis, kurią turime pasirinkti. Išklausėme tai, ką pasakė kolega Taylor. E, labai svarbu būtų, kad mes matytume konkrečius e, skaičius, kaip sumažėjo e, aplinkos tarša. Tai yra svarbus dalykas. Kita vertus, mes iš komisijos pareikalavome, kad būtų atliktas poveikio vertinimas, galimybių studija. Ir iš tiesų tokios studijos yra būtinos, studijos, kuriuose atsispindėtų konkretų skaičiai, nes E, be jų negalime inicijuoti teisės aktų. Toliau dėl kelių konkrečių pasiūlymų, dėl uostų ir dėl suskystintų dujų naudojimo. Mano požiūris šiek tiek kitoks negu čia kolegų išsakytas. Svarbiausia būtų vystyti infrastruktūras ir e, jungti tas infrastruktūras. Turime sieti, siekti aprūpinti visus uostus. Čia mes valstybėms narėms palikome daugiau lankstumo. Jūs žinote, iš kokios šalies aš pats esu. Mes, aišku, savo šalyje turime labai didelį uostų tinklą e, ir tie uostai visi yra integruoti Ir aišku, tie, ta, ta, tas, ta uostų sistema nėra įmanoma be tam tikro valstybės įsikišimo, todėl yra klausimas, ar taip ir turėtų būti visur, ar, ar, ar galima apseiti be valstybės paramos. Čia turime būtent gal ir palikti laisvės valstybėms narėms. Aš jau baigsiu, nes matau, kad pirmininkas mojuoja plaktuku. Norėčiau tiesiog visiems padėkoti. Mes dar turėsime galimybių pasikalbėti. Ačiū. Balsavimas numatytas lapkričio 26-ąją. Prašysime pranešėją susėsti su šešėliniais pranešėjais, rasti kompromisus. E, ir orientuokimės, kad atskaitos taškas bus lapkričio 26-oji. Kitas klausimas. Integruota siuntinių pristatymo rinka ES Europo, e, elektroninės priekybos augimui paskatinti. Norėčiau pasakyti, kad mes vėluojame jau 20 minučių, todėl labai prašome, kad kalbėtumėte kiek įmanoma e, trumpiau. Pone Danta. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau Jums priminti, kad pranešimas Jums yra atsakingas ekonomikos reikalų komitetas, bet e, čia mums svarbus yra du dalykai. Tai yra saveikumas ir taip pat e, pašto siuntos, siuntų rinkos operatorių konkurencija. Buvo pateikti keli pakeitimai, aš parengiau šešis kompromisinius pakeitimus jų pa atžvilgių, 39 buvo iš viso pakeitimai pateikti. Pakeitimuose kalbama apie informaciją teikiamą vartotojams, apie tai, kad rinka turi būti saveiki ir taip pat, kad turime užtikrinti konkurenciją su pašto paslaugomis, Taip pat, kad reikia atsižvelgti į socialinius ir aplinkosauginius aspektus. Daugelis e, politinių frakcijų pritarė mano siūlomoms, siūlomams kompromisams. Ir e, dėl kelių, keli pakeitimai man yra priimtini, nes jie yra per daug nutolę nuo komisijos uh, siekiamo tikslo ir kuriais yra žengiama, mano manimu, šiek tiek per toli šiame sektoriuje. Aš tikiuosi, pirmininkė, kad buvau pakankamai glaustai pristačiau savo pakeitimus. Taip, tikrai taip, ponė Dantanai. Pone Maisner. Ir aš norėčiau labai trumpai kalbėti. Visų pirma, norime padėkoti už pranešėją darbą, tačiau prie, e, aš asmeniškai norėčiau už tai padėkoti. E, ir labai daugeliu atveju mes turime tą pačią e, nuomonę, aš pati nedaug pakeitimų pateikiau ir visa tai, ką aš pateikiau, yra gerai atspindėta kompromisuose. Manau, kad kompromisas yra gerai parinktas ir galiu pasakyti, kad tai yra labai geras darbas, kurį nuveikė pranešėjas pranešėja rengdama e, nuomonę. Nedaug ką galiu į tai pasakyti. E, toliau bus balsavimas. Ačiū, ponė Lichtenbergė. Ir aš sutinku su didelę dalimi kompromisinių pakeitimų ir manau, kad visą tai labai gerai ats, e, suderinta. Vienintelis dalykas yra kompromisinis pakeitimas G. Aš čia paminėjau, kad yra, e, šitas sprendimas eina ne prieš ES aplinkosaugos e, sprendimus, tačiau svarbu, kad e, siuntinių pristatymo, siuntimų pristatymo standartai turėtų atitikti atitinkamus reikalavimus. Todėl aš turėčiau, turėtume užtikrinti, kad e, tie standartai neprieštarautų ES nustatytiems tikslams, e, mažinant CO2 išmetimą iš transporto priemonių. E, manau, kad reiktų tai atspindėti. Ačiū daugiau niekas, ponas Tenka. Rinkos generalinis direktoratas. Everybody, thank you very much, Mr. Dantan. Ačiū. Dėkoju, ponė Danta ir kiti pranešėjai. Mes parengėme labai puikų, subalansuotą. Jūs parengėte labai puikų subalansuotą pranešimą ir labai atspindi tuos dokumentus, kuriuos mačiau. Mes, kaip praėjusiais metais buvo paskelbta žalioji knyga, toliau rengiame dokumentus ir dabar galiu pasakyti, kad iš vienosios pusės mes nepasiūlysime jums jokių naujų teisės aktų, kurie kištusi į rinką šiuo metu. Iš kitos pusės mes labai jautriai reaguojame į visus elementus susijusius su tvarumu, kas buvo iškelta daugelie pakeitimų. Ir jeigu atidžiai perskaitysite žalę knygą, pamatysite, kad mes tai integravome nuo pat pradžių. Darbo tvarkėje niekada nebuvo sakoma, kad E, ne, labai svarbu, jog būtų pristatoma daugiau siuntinių, e, nepriklausomai nuo to, kiek tai įtakos aplinką ir taip toliau. Taip niekada nebuvo sakoma. Mes norime, kad e, siuntinių pristatymo paslaugos būtų aukštos kokybės, prieinamos ir rentabilios. Ir operatoriai siūsdami siuntinius tarp sienų turi dirbti efektyviai, turi patobulinti savo atsekamumo sistemą ir tai neturi būti daroma tų sąskaita, kurie yra pristatymo grandinės gale. Dėkuoju Jums visiems, kurie su šių dokumentų rengimu. Labai lauksiu galutinio pranešimo. Ačiū. Pone Dantan, ar norėtumėte ką nors pridėti? Pone pirmininkė, aš gavau ponios Lichtenberger pasiūlymą. Jis man nekelia problemų, taigi aš e, šešėliniams sunešėjams vakare pasiūlysiu šiek tiek pakoreguoti kompromisinį pakeitimą, atsižvelgiant į tai, ką siūlė e, ponė Lichtenberger. Pone Dantanai, jūs esate mano didvyris. Tikrai. Norėčiau pasakyti, kad esate puikus pavyzdys kitiems komiteto nariams. Sektinas pavyzdys. Taip pat norėčiau priminti, kad balsuosime rytoj. Imko komitete balsuosime gruodžio mėnesį, bus balsuojama gruodžio mėnesį ir sausio mėnesį klausimas pateks plenarinę sesiją. Kitas klausimas yra pono Bach pranešimas apie keleivių teisės. Prieš e, suteikdama žodį Džordžiui dar norėčiau pasakyti, kad balsavimas dėl keleivių teisių, dėl pono Bacho pranešimo numatytas gruodžio 17 dienai, dėl to, kad daugelio frakcijų dabar čia nėra atstovų, taigi 17 gruodžio tai yra numatytas tas balsavimas, taip laimėsime daugiau laiko, ponas Bachas tam irgi pritarė, dėl to, kad yra bandoma parengti kompromisus iš 566 pateiktų pakeitimų su kuriais dabar jam tenka dirbti. Pakeitimuose kalbama apie tai, kad e, oro linijos yra jėga ir apie tai, kad reikia jas griežtai bausti. Taigi tikrai darbas nebus lengvas e, ponui Bachui ir aš manau, kad laiko čia tikrai reikia gal daugiau. Taigi, Džordžiai, žodis tau. Ja, dank, Dėkoju, ponė pirmininkė kolegos iš tiesų e, paskubėjo, nes matyt bijo, kad reiks mokėti kompensacijas dėl vėlavimų. E, kaip jūs teisingai pastebėjote, balsavimas nukeltas į gruodžio mėnesį. Man atrodo, kad tai mums suteiks papildomo laiko ir dar galėsime ilgiau diskutuoti ir išsiderėti geresnius kompromisus mano pageidavimas būtų toks, kad, kad dar šiame, šioje kadencijoje balsuotume plenarinėme posėdėje, nes yra labai svarbu, kad mes pabaigtume e, nagrinėti šį teisės aktą ir turėtume galutinę parlamento poziciją, nepaisant visų sunkumų, kurie kyla. Kaip jūs jau pastebėjote, yra pateikta virš 500 pakeitimų ir tai rodo, kad šią temą yra tikrai labai domimasi. Didžioji dalis šių pakeitimų patvirtina mano pasirinktą liniją. Tai yra, mes nesirenkame linčio teismo, e, mes bandome suteikti daugiau pusiausviros komisijos pasiūlymui esminės idėjos e, atsispindi mano pateiktame pranešime. Iš spaudos tikriausiai jau žinote, kad e, kai kurios avialinijos, kai kurios mūsų aptarinėjimus dalykus bando parduoti kaip kažkokias naujoves. Pavyzdžiui, viena pigių skrydžių bendrovė dabar bando keisti savo e, bagažo e, taisyklės ir toks avialinijų tokia jų reakcija rodo, kad e, mes einame teisinga linkme. Kaip tik šiuo metu mes rengiame kompromisinius pakeitimus E, su dauguma šešėlinių pakeit... E, pranešėjų bendravau, kitą pirmadienį vyks mūsų susitikimas, tačiau nepaisant to, man atrodo, kad yra svarbu šiandien e, ir čia komiteto posėdėje aptarti kai kuriuos esminius dalykus tie esminiai dalykai yra kompensacijų mokėjimas dėl vėlavimų, E, tai yra susiję su šeštuoju ir septintuoju straipsniais, e, kad būtų viskas supaprastinta. E, aš čia kalbu tik apie dvi laiko ribas, kai yra vėlavimas 3 ir 5 valandas. Kolegos teikia įvairius pasiūlymus dėl, tų, dėl to vėlavimo laiko. Galėsime apie tai pakalbėti. Toliau kitas svarbus dalykas yra atsisakymas e, vežti. Iš tiesų, tai yra siūloma labai griežtai uždrausti avialinijoms e, atsisakyti vežti keleivį, e, bet yra ir kitokių nuomonių. To, mm, to paties straipsnio ketvirtoje dalyje yra kalbama apie ap, dėl neteimo politikos mano nuomonė yra griežta, kad negali avialinė atsisakyti vežti keleivio, e, kalbant apie atskiras Apie atskirus skrydžių segmentus dar galbūt galima tą aptarinėti. Toliau kitas svarbus aspektas yra e, antrame straipsnėje nenumatyto atvejo apibrėžimas ir atitinkamas sąrašas priedė. E, čia yra pateikta tam tikrų pasiūlymų. Tarp jų yra vienas man įdomus pasiūlymas, tai yra tai, kad šitas sąrašas būtų teikiamas deleguotose aktuose, tai yra, kad komisijai būtų suteikta galimybė keisti šitą sąrašą. Tačiau aš norėčiau pasiūly, pateikti tą patį pasiūlymą kaip ir kolegos iš Šimko komiteto, kad šitas sąrašas turėtų būti kiek įmanoma baigtinis ir kad jis turėtų būti pagrindas, o vėliau, jeigu atsirastų poreikis, komisija per deleguotusius aktus galėtų šiek tiek keisti e, šį sąrašą. Kalbant apie nenumatytus atvejus, 9 straipsnio ketvirtoje dalyje yra pateikta labai daug įvairių pasiūlymų nuo 80 eurų iki neapribotų e, avialinijų įsipareigojimų. Šiame kontekste norėčiau atkreipti dėmesį į IMKO komiteto pasiūlymą, kur buvo kalbama apie 170 eurų, taigi jūs matote, e, ko, koks yra, kokie, kokie yra skirtingi tie pasiūlymai. Taigi manau, kad mes čia turėtume rasti kompromisą. E, dėl nemokumo Man atrodo, kad jau 2009 metais Europos parlamentas aiškiai pasisakė už, atitinka, už atitinkamą reglamentą ir komisijos pasiūlymas, mano manimu, yra šiek tiek peršvelniai suformuluotas, jis nėra teisiškai saistantis, todėl aš siūlyčiau rasti kažkokią teisiškai saistančią nuostatą. Ir, dabar, ir taip pat norėčiau išgirsti kolegų komentarus. Taigi, Tai būtų tokie esminiai punktai, esminiai klausimai. Aš jau laukiu diskusijos su kolegomis. Ačiū. Ačiū. Nesavisar. Pranešėjau kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Oro lėktuvų keleivių teisės yra labai svarbi tema, nes čia kyla daug įvairių emocijų, dėl to matyti ir yra tiek daug tų pakeitimų pateikta. Pirmiausia, norėčiau palinkėti sėkmės pranešėjų, šešėliniams pranešėjams. Jums teko atlikti nemažai darbo, turėjote peržiūrėti 566 pateiktus pakeitimus. Aš esu Aldė frakcija šešėlinė pranešėja ir tikiuosi, kad rezultatas bus gerai subalansuotas. Nors šioje direktyvoje kalbama apie lėktuvų keleivių teisės, turėtumėme atsižvelgti ir į dabartinę rinkos padėtį Europos aviacijos srityje. Aš ir keli kolegos siūlome, kad reiktų kalbėti apie tam tikrus dalykus, kurie būtų suprantami visiems rinkos dalyviams. Aš manau, kad lėktuvų keleiviai turi suprasti, kokios yra jų teisės nuo pat bilieto įsigijimo pradžios iki kelionės pabaigos, nes kol kas keleiviai tikrai nėra gerai susipažinę su teisėmis ir prievolėmis ir dėl to oro linijos įgyja tą viršienybės poziciją. Taip pat, aišku, reikia užtikrinti didesnę lygybę tarp mūsų avialinijų ir kitų pasaulio avialinijų. Taip pat e, daug pakeitimuose kalbama apie vėlavimus, kompensacijas. Čia irgi reikia surasti kompromisą. Turėsime atsižvelgti ir į Europos Teisingumo teismo nuosprendžius šioje srityje. Taip pat ir regioniniai, ar, ar, ar regioninės aviakompanijos čia yra svarbios. Esu linkusi aptarti kompromisinius pakeitimus ir sutinku, kad reikalinga užtikrinti geresnės teisės lėktuvų keleiviams. Tačiau, kadangi laiko turime nedaug, aš gal neaptarinėsiu visų pakeitimų, kuriems pritariu ir tų, kuriems nepritariu, bet tikiuosi gero veiksmingo bendarbiavimo su pranešėju ir tikiuosi, kad sprendimą surasime. Ačiū ponas Tayloras. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Bach už puikiai atliktą darbą. Aš laukiu tolesnių įvykių, tolesnės eigos. Savo įžanginėje kalboje jūs kalbėjote apie tai, kad reikia reikalinga užtikrinti pusiausvyrą Kągi, aš apie visus savo pakeitimus nekalbėsiu, tikriausiai džiaugiatės dėl to. 108 pakeitimas yra man čia svarbus, aš apie jį kalbėsiu, nes yra bandoma čia šiek tiek išmušti, išmušti tą pusiausvyrą. Yra kalbama apie tai, kad oro bendrovė yra atsakinga už sutarties su keleiviu rezultatą. Ir ta atsakomybė tenka oro bendroviai. Kaip nedaugelį kitų sandorių, klientas moka iš anksto už paslaugą. Mokama geroje valioje ir tikintis, kad bus suteikta ta paslauga. Taigi, teikti, kad oro bendrovės galėtų vengti sutarties reikalavimų ir sąlygų, aš manau, kad yra neteisingas siūlymas. Kiti elementai išsakyti pakeitimuose. Žinoma, tos išskirtinės aplinkybės čia yra labai aktuolus klausimas. Aš savo pakeitime siūlau, kad reiktų patvirtinti e-, Europos teisingumo teismo pasiūlytą apibrėžtį. Aplinkybės laikomos išskirtinėmis, jeigu jų neįmanoma išvengti, netgi jeigu buvo imtasi visų reikiamų priemonių. Tai, tai yra aplinkybės, kurių kontroliuoti neįmanoma, kurių oro bendrovė kontroliuoti negali. Aš manau, jeigu teisingumo teismo iš jo apibrieštis tinka, tai gal mes galėtumėme irgi įtraukti šią apibrėžtį ir ne, neįsivelti į tuos sąrašus, kas yra išskirtinė aplinkybė, kas yra neišskirtinė aplinkybė. Čia yra labai paprasta, aiški apibrėžtis, aiškus kriterijus, kurio pagrindu ir galime nuspręsti, kas yra ta išskirtinė aplinkybė, o kas ne. Dabar kompensacijų išmokėjimas. Čia buvo tokių neraminančių įvykių su austrais, kurie prižiūri tas pretenzijas ir jie teigia, kad jeigu komisijos pasiūlymai bus patvirtinti, tuomet dauguma tų pretenzijų taps neaktualios. Uh, Ir kai bandėme, kad jie įvertintų tai piniginę vertę, jie sakė, tai būtų nuo 2 iki 3 milijardų eurų per metus. Tiek tektų sumokėti oro bendrovėms keleiviams. Aišku, mes nenorime, kad nukentėtų čia tos oro bendrovės, bet tikrai nenorime, kad kentėtų ir keleiviai ir kad jiems nebūtų išmokamos jiems pritinkančios kompensacijos. Taigi, pirmo straipsnio pakeitimuose mes siūlome pakeisti kompensacijų profilius. Vienos valandos vėlavimas būtų 60 eurų bauda, o po to 10 eurų už kiekvieną papildomą 10 minučių, jeigu buvo numatytas reisas ir penkiomis valandomis jis vėlavo, tuomet dar papildomai 200 eurų turi būti išmokama. Jeigu daugiau nei penkios valandos, dar plus 300 eurų kompensacijos turi būti išmokama keleiviams. Aš suprantu, kad e, čia toks gal vienapusiškas mąstymas, tačiau aš manau, kad tai būtų sąžiningas būdas e, numatyti tas kompensacijas, nes dabar, pagal dabartinį komisijos pasiūlymą, daug žmonių atsidurs nepatogioje situacijoje, o mūsų parlamento tikslas yra tikrai pasirūpinti tais keleiviais, kurie nori keliauti. Ir galiausiai labai trumpai 18 JA konstatuojamoji dalis, kur prašome, kad oro bendrovės teiktų deguonies įrangą tiem žmonėms, kuriems yra reikalinga nemokamai. Mes reikalaujame, kad būtų numatyta nepriklausoma, nepriklausomas tarpininkavimas, sprendžiant ginčius tarp keleivių ir oro bendrovės. Ta turėtų daryti valstybės narės. Ir galiausiai 29 konstatuojamoji dalis, kur mes reikalaujame, kad instrumentus būtų leidžiama vežti lėktuve kaip rankinį bagažą, nes tikrai gavome labai daug elektroninio pašto laiškų, kur keleiviai prašo, kad būtų leidžiama vežtis instrument, muzikos instrumentus nemokamai savo, kaip savo rankinį bagažą. Taigi, tik laukiu to šešėlinių pranešėjų susitikimo su šiokia tokia optimizmo gaidelė. Tiek. Mrs. Foster. Pone Foster. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Bach. Aš e, su daug ko nesutinku, tačiau jisai tikrai labai daug dirbo. Aš taip pat pateikiau labai daug pakeitimų. Pagrindinis yra tas, kad Junktinėje karalystėje mes e, e, nepasistumėsime į priekį, jeigu šitas pakeitimas nebus priimtas, tai yra Gibraltaro oro uostui taip pat turi būti taikomas šitas susitarimas. Tai yra tik tais pradžių pradžia. Tačiau manau, kad mūsų teisės skyrius turėtų tai analizuoti. Norėčiau dar paminėti keletą konstruktyvių pakeitimų. Aš sutinku su tais, pakeit, tuo, tais dalykais, kuriuos išdėstė komisija savo dokumente. Mes pritarėme penkių valandų laikotarpiui, manome, kad jis teisingas. Aš pateikiu savo pakeitimus, dėl to tikiuosi komisija juos jau išanalizavo. Taip pat Aš pateikiu konstruktyvių pakeitimų dėl kompensacijų minimalių kainų, minimalių dydžių. Atsižvelgiant į e, kainą sumokėtą už bilietą. Manau, kad e, tai turėtų būti taip pat konstruktyvus pasiūlymas. Galiausiai turime apsispręsti štai dėl ko. Aš uh, turiu E, patirties e, paslaugų teikimo srityje. Jeigu nori suteikti labai geras e, paslaugas, tai turi užtikrinti jų kokybę. Ir daugelis vežėjų labai stengiasi, norėdami teikti geras paslaugas. Ir mes patys daug skraidome į parlamentą. Ir labai dažnai, netgi labai sunkiomis žiemos sąlygomis, jie mus atveža čia. E, kalbant apie Austrijos iškeltą klausimą, parodo, berots ponė Lichtenberg kalbėjo apie tuos skaičius, ji iš Austrijos ar ne, e, nesvarbu. Aš ne, neprisimenu, kas tai sakė, ponė Lichtenberga, Eva ar kas, bet buvo minėta Austrija. Dar porą dalykų, jeigu jūs nieko prieš. Yra dar neišspręstų klausimų Ir mes norėtume palikti 5, 9 ir 12 valandų. Tai galėtų e, neigiamai įtakoti situaciją, jeigu mes apsiribotume tik 12 valandų variantų, kaip siūlo komisija. Turėtumėte paanalizuoti neigiamą poveikį Jeigu visi norės bet kokiame oro uoste persėstami pasiimti savo bagažą ir tik tada persėsti į kitą lėktuvą, tai tvarkoje turėtų turėti tokią galimybę, tačiau nereikėtų tada skūstis dėl ne, ne, ne, nepavykusios skrydžio, jeigu jie nesuspėja. Ir taip pat galėčiau parengti ypatingų aplinkybių sąrašą, kaip ir kiti kolegos. Aš manau, kad tos ypatingos aplinkybės yra sudėtingos. Ir e, reiktų nepamiršti e, Europos teisingumo teismo sprendimo šioje srityje. Komisija e, sprendžia iš techninės pusės, kas yra ir kas nėra ypatingos aplinkybės. Manau, kad e, e, oro vežėjų pramonė ir kiti stengiasi parengti tikrai garbingą sąrašą tokių aplinkybių ir tai yra pripažinta ir tarptautiniu mastu. Taigi esu tikra, kad galiausiai e, bus parengtas tinkamas sąrašas. Situacija yra sudėtinga, turime šimtus pakeitimų, tačiau bendrai paėmus norime pažiūrėti, kaip viskas e, klostysis toliau ir e, galbūt galėsime rasti kompromisų yra labai paprasta visada atmesti pasiūlymus, tačiau realybė yra tokia, mes turime išsianalizuoti, kokia dabartinė situacija ir ko mes siekiame. Mes atstovavome savo rinkiminiai apygardai, smulkiam vidiniam verslui ir e, didžiuliai tiekimo grandiniai bei paslaugų e, sektoriui, kurie susiję su šiuo sektoriumi. Noriu padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Oui, merci, euh, Monsieur le Président. Alkadraui socialistų vardu. Dėkuoju, ponė pirmingė, mūsų šiandienis pranešėjas dėl negalėjo šiandien atvykti, tai aš vietoj jo pasisakysiu. E, mūsų šešėlinė pranešėja. E, pranešėja nori, šiandien pranešėja nori padėkoti ponui Bach už puikiai atliktą darbą. Iš tiesų buvo pateikta daug pakeitimų ir tai tiesiog rodo, kad yra labai domimasi šiuo svarbiu klausimu. Ir bandomas surasti pusiausvyrą tarp keliaivių interesų ir praktiškumo, siekiant užtikrinti, ko galima efektyvesnės paslaugas ir taip pat kalbama apie kelis apibrė, kelias apibrieštis siekiant teisinio iškumo, būtent dėl išskirtinių aplinkybių ir panašiai. Taip pat įprastinės reguliarios kainos, taip pat uh, rankinio bagažo ir panašiai, bandant išvengti pusiausvėros iš, iškraipimo ir nemalonių surprizų keleiviams. Dabar jeigu e, reisą valdo tas rangovas, kuriam nėra taikomos e, šios nuostatos, e, iš tiesų tada labai sudėtinga, nes trečiosiose šalyse nebūtinai e, egzistuoja adekvačios nuostatos dabar dėl 48 valandų ir naušau politikos čia irgi reikia šį beitą paaiškinti. Bernadetas siūlo atitinkamą nuostatą dėl trigger point. Mūsų šešėlinė pranešėja siūlo trečiąjį etapą numatyti, pavyzdžiui, jeigu trim valandom vėluojamas reisas, E, tuomet 7 valandos jau būtų 7 tūkstančiai ir atitinkamai 10 valandų, jeigu atstumas daugiau nei 5 tūkstančiai kilometrų. Taigi mums gal ir sunku aptarti tuos laikotarpius, bet iš principo turime surasti atitinkamą pusiausvyrą Ir taip pat pirmosios trys naktys. Naktys yra e, pačios svarbiausios, čia yra neribojama kaina, o po to yra numatoma viršutinė riba 80 eurų, pavyzdžiui, už naktį. Ir taip pat reikalingas surasti sprendimą dėl ir pirmų trijų naktų kainos tikiuosi, kad bus surastas kažkoks tai priimtinas sprendimas. Skundas per kiek laiko turėtų būti pateikiamas čia pagal reglamento nuostatas. Šešių mėnesių laikotarpis nustatomas, siūlomas vietoj trijų mėnesių. Reglamente yra sakoma trys mėnesiai, o dabar siūloma išplėsti tą laikotarpį iki šešių mėnesių. Na ir galiausiai siekiant e, išvengti iškraipimų ir skirtumų tarp valstybių narių mūsų šešėlinė pranešėja siūlo parengti pranešimą, ataskaitą apie tai, kiek yra veiksminga kainų sistema ir reikalingas kažkoks tai suderintas požiūris tarp visų valstybių narių šioje srityje. Ačiū. Thank you, Mr. De Grandes. Ponas Degrandės. Ačiū pirmininkė. Keleivių teisių istorija šiame parlamente yra labai sena. E, ji prasidėjo e, inicijavus ponui Taylor. Parlamentas paprašė komisijos e, atsižvelgti tam tikrus dalykus ir komisija pateikė labai didelį uh, pasiūlymą. Tai buvo labai didelės apimties dokumentas. Ir praneš, buvo parengtas par, par, parlamento pranešimas. Aišku, yra labai daug pakeitimų. Tačiau mes e, turime susikoncentruoti į e, keleivių teises, o ne į oro bendrovės. Tačiau komisija stengiasi išlaikyti pusiausvyrą tarp visų šių teisėtų interesų. Mes visgi norime susitelkti ties keleivių teisėmis. Dažnai oro bendrovės pamiršta apie klientus teikdamos paslaugas, tačiau jie yra piliečiai ir turi teisės. Manau, šis pranešimas yra labai geras ir aš jam pritariu. Mes turime du pakeitimus. Ir manau, kad šio pranešimo ir kitų ir, ir mūsų pakeitimai atitinka šio pranešimo e, dvasę ir kitų uh, parlamentarų pateiktus pakeitimus. Oro vežėjus reikia priversti e, padaryti aiškę bilietų rezervavimo sistemą. Ir manau, kad e, mes tikrai galime atsižvelgti šiuos pakeitimus, nes jie atitinka pranešėjo supratimą apie situaciją. Dėl ponios Foster pasisakymo aš nenorėčiau gilintis į tai, ką jis sakė. E, mes žinome e, Ispanijos ir Junktinės karalystės atvejį, yra daug galiojančių susitarimų, e, reglamentų. Manau, kad mes dėl šio aspekto rasime bendrą sutarimą. visai neseniai buvo parengta, pateikta deklaracija, kurią Ispanija atmetė. Ir manau, kad komisija į tai pasižiūrės griežtai. Pone Foster sakė, kad tai turime palikti teisės ekspertų rankose. Tikiuosi, kad mes rasime sprendimą. Tačiau mes griežtai laikysimės dabartinės situacijos. Be abejo, dialogas yra geriausias mm, darbo metodas, ypač tarp valstybių narių, ir mes pasistengsime užtikrinti, kad čia ginčytini klausimai netarytų įtakos e, pranešimui. Ačiū. Dent. Pone Maisner, dėkoju, ponė pirmininkė, tai yra tema, kuri mums visiems įdomi, nes mes visi skraidome ir turime savo asmeninės patirties, galime sudaryti savo asmeninį juodąjį sąrašą. Kaip tik šiandien aš patyriau tokią neigiamą patirtį su kai, koleg... E, su kai kuriais kolegomis, kai skridome į Briuselį. Ir iš tiesų. E, vis tik reikia nepamiršti, kad keleiviai nori būti judus ir galėti keliauti. Tačiau, lyginant su komisijos pasiūlymu, mes kai kurias e, teises keleivių tarsi sugriežtiname ir todėl iš tiesų būtų labai svarbu nuolat akcentuoti tas keleivių teises, nes man atrodo, kad kol kas atitinkami klausimai nėra pakankamai gerai sprendžiami. Aš pati turėjau du atvejus, kai norėjau išsikovoti savo teises, man priklausančias teises ir abie, abiejais tais atvejais kilo sunkumų. Ir iš tiesų e, abi tos avialinijos, turi, joms kilo daug problemų dėl mano reikalavimų. Aišku, turi būti tie reikalavimai tokie, kad avialinijos galėtų tinkamai veikti, tai yra svarbus aspektas, tačiau reikia nepamiršti ir keleivių teisių. Ir man, pavyzdžiui, atrodo, kad kolegos Bach e, pasiūlymas kai kuriais atvejais yra geresnis už komisijos pasiūlymą. E, Ir čia yra labai svarbu, kad keleivis ne tik būtų informuotas, bet kad jam būtų suteikta galimybė bendrauti su atitinkamu kontaktiniu asmeniu. Taip pat man pačiai yra aišku, kad, kad kompensacija už vėluojantį skrydį ar neįvykusi skrydį turėtų atitikti uh, E, bileto kaina. Negali būti taip, kad e, gauni dešimt kartų didesnę kompensaciją, negu mokėjai už biletą. Vis tiek čia turi išlikti kažkoks proporcingumo principas, tai tiek norėjau pasakyti, laukiu kitos diskusijos. Dėkuoju toliau, ponas Krameris. Taip, mes visi turime patirties su avialinijomis ir iš tiesų. E, iš tiesų matome, kad jų tvarkarašiai dažnai netitinka realybės ir matome, kuo, kuo daugiau skraidai, e, tai tuo daugiau lauki. Brianas laukia dvi valandas savo, savo lagamino, aš kažkada laukiau tris valandas. Iš tiesų avialinijos daro pelną keleivių sąskaitą. Pavyzdžiui, man, ka, man, man, man vieną kartą iš, atsitiko tokia situacija, kad aš pakeičiau e, E, pakeičiau biletą e, dėl, ir paskui skrydis neįvyko, todėl vėl turėjau keisti biletą ir gavau kompensaciją tik tai už tai, kad už tą neįvykusi skrydį. O niekas ne, neatsižvelgia tai, kad aš jau ir taip keičiau biletą. E, pavyzdžiui, praėjusią savaitę iš Berlyno e, skridau į Bazelį. 95 eurus mokėjau už biletą, o 60 eurų už bagažą. E, iš tiesų, e, man tai yra nesuprantami dalykai, juk jeigu aš skrendu, tai yra natūralu, kad aš vežuosi kažkokį bagažą, tai turėtų būti įskaičiuota į kainą, čia net nediskutuotinas klausimas. Tuo aš prieisiu ir prie to klausimo. Toliau kitas dalykas, ko aš visai nesuprantu, e, komisija e, komisija žino, kad teisingumo teismas pasakė, kad nuo 3 valandų e, jau reikia e, taikyti kompensacijas. Nežinau, kodėl komisija tai ignoruoja ir siūlo nuo 5 valandų. Pavyzdžiui, geležinkelių atveju jau po valandos vėlavimo siūlomos e, kompensacijos. Aš nežinau, kodėl komisija e, pasirenka tokia, tokias. E, E, tokius laikus. Iš tiesų, jūs savo pasiūlyme net nepaminėjote, kaip avialinijos e, de, e, vengia vykdyti tam tikrus įsipareigojimus. Kodėl jūs e, paliekate mums čia, kad mes gražintume sąžiningus santykius, kodėl jūs nepasirūpinote tuo 5, 9 ir 12 valandų vėlavimu. Jeigu aš traukiniu keliaučiau 5, 9 arba 12, 12 valandų, jeigu, pavyzdžiui, 2 valandas vėluotų traukinys, man jau būtų kompensuota visa e, bileto kaina, nepaisant to, kiek, kiek trunka mano kelionė. Kodėl geležinkeliuose tai yra įmanoma, o kalbant apie lėktuvų biletus tai yra neįmanoma. E, aš jaučiuosi taip, kad nesaž... su manim nesažiningai elgesi. E, skrydis pirmin ir atgal tai yra savaime suprantamas dalykas, nes man atrodo, kad mes pirkdami bilietus sumokame apie uh, e, užabu tuos dalykus. Toliau išskirtinės aplinkybės. Teisingumo teismas taip pat yra prieėmęs jau sprendimą. Vieną kartą per 60 metų išsiveržė ugnikalnis E, galbūt tai buvo išskirtinė galimybė. E, kodėl jūs negalite pasitelkti teisingumo teismo sprendimo? E, jeigu, pavyzdžiui, skrido nepatyręs pilotas, ar tai taip pat yra išskirtinės aplinkybės, tai juk yra nesąmonė. Pone Foster, jūs neteisi, nes iš tiesų keleiviai moka už avialinijų pelną. Pavyzdžiui, Suomijoje. Suomijoje ar kyla problemų dėl, dėl žiemos, dėl sniego, juk e, Suomiai sako, pas mus penkis mėnesius yra sniegas, tai ką mes turime neskraidyti, e, jiem nekyla net tokia problema, yra, e, tiesiog tai yra nusistatymo reikalas Ir e, mažai yra tokių ES miestų, kurie gali pasakyti, kad per pastarosius 30 metų pas juos per žiemą iš vis nesnygo. Toliau paskutinis aspektas - muzikos instrumentai. E, aš pats studijavau muziką, todėl man tikrai yra džiugu, kad kalbam apie muzikos instrumentus. Yra puiku, kai galima pasimti fleitą, violončelę. E, tačiau. E, E, Brianai, žinai, kad aš pats labai mėgstu ir dviračius. Ir e, yra labai nedaug avialinijų, kurios neleistų pasiimti dviračio. E, manau, kad ponia Bach reikia įtraukti ir aspektą dėl dviračio, o šiaip aš esu labai patenkintas e, mūsų bendradarbiavimu. Ir galbūt pagalvokite, ar galima rasti kompromisą dėl dviračių. Ačiū. Atbon. Ačiū, ponas Bredburnas. Ačiū, pirmininkė. Man tiesiog įdomu, kiek ponui Krameriui kainavo tas, tas um, jo, jo lagaminai ir įdomu, kiek kainuotų dviračiai, dviratį dar pasimti lėktuvą. Gal galėtumėte pasakyti. Tačiau neaukaudamas dabar dėl kelių pakeitimų, kuriuos pateikiu, norėčiau pasisakyti. Tai yra iš principo pono Tayloro savancijatėjo parengto pranešimo išraiška ir ją, jai tam pranešimui buvo pritarta praeitą kartą. Čia kalbama apie neįgalius asmenis ir keleivius, kurių ribotas yra judumas ir kuriam, kuriems reikia medicinės įrangos, medicinės priežiūros. Prisiminate, ponė pirmininkė, kad pirminėse diskusijose aš pasisakiau apie tai, kad reikia sustiprinti nacionalinės priežiūros institucijas, įgyvendinimo institucijas, nes čia yra vis dar problemų, nes nėra kol kas į tenkinami ieškiniai dėl kompensacijų, pretenzijos dėl kompensacijų. Ir aš manau, kad reikalingos stipresnės nacionalinės institucijos, kad jos uh, tą padarytų. Taigi savo pakeitimais aš bandau sustiprinti tas nacionalinės e, gyvenimo institucijas. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Bachą, parengus šį pranešimą ir dėl to, kad e, kalbama, jog reikalingas teisinės aiškumas dėl išskirtinio aplinkybių, sutinku su ponia Foster, kad nereiktų pateikti sąrašo komisiją. Aš manau, tą reiktų daryti per deleguotosius aktus. Tačiau Mums teisės aktuose pirmiausia reikia teisinio aiškumo tokiais atvejais, kad būtų visiškai aišku keleiviui, kuomet jis turi teisę gauti kompensaciją ir kuomet jos neturi. Ir tikrai dėja dabar kol kas to nėra. Dar dvi mintys, ponia pirmininkė. Pirmiausia, kalbant apie kompensacijas, kai lėktuvas nepakyla nuo pakilimo tako, Aišku, jeigu tai yra saugumo priežastys, yra kokio tai grėsmės saugumui, įtariama grėsmės saugumui, tai lėktuvas, tarkim, negali pakilti, bet jeigu per tris valandas nepakyla lėktuvas ir keliaiviai sėdi lėktuve, aš manau, kad tada jau reikia mokėti kompensacijas. Ir bendrai apie vėlavimus, nemanau, kad nėra protinga išmokėti kompensacijas, ypač jeigu tai yra trumpi reisai, jeigu vėluojame ilgiau nei 3 valandas. Ir būtent tokia ir buvo parlamento pozicija šiuo klausimu, jau nuo pat pradžių savo pakeitimo aš bandau atkurti tą ankstesnę parlamento poziciją, nes ypač jeigu tai yra trumpi reisai, tai tokie yra daugelis reisų Europos Sąjungoje, dvi su pusę valandos, dvi valandos yra dar įmanoma, bet nuo 3 valandų tikrai reikia mokėti jau kompensacijas. Taigi tiek trumpai pirmininkė apie mano pateiktus pakeitimus. Ačiū. E, ponas Benion. Norėčiau irgi e, trumpai apie tai, ką sakė ponas Krameris dėl lagaminų. Aš stengiuosi kuo mažiau apsikrauti keliaudamas ir galėčiau prisidėti ir subsidijuoti jo lagaminus. Bet perinant prie paties pranešimo, ponas Tayloras sakė, kad labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp keliaivių teisių ir operatorių poreikių. Aš manau, kad tai yra visiškai teisinga. Tačiau kur turėtų būti ta pusiausvyrą? Turime būti labai atsargus ir ne numatyti per daug taisyklių, reglamentų, tiesiog operatoriui tuomet bus pigiau atšaukti reisą, o nevėluoti dviem ar trim valandom. Ypač tais maršrutais, kur yra tik du ar trys skrydžiai per dieną. Taigi turime pasirūpinti, kad nebūtų tokių iškreiptų paskatų e, šioje, šiame teisės akte. Dabar apie tai, apie, apie vėlavimą vidutinės distancijos ilgus reisus. Aš pasiūliau panašų pakeitimą į tai, ką siūlė ponas Bredburnas. Daugelio reisų atveju Europoje verslininkai keliauja tą pačią dieną, pirmin ir atgal. Jeigu dviem valandom vėluoja reisas, tai visos kelionės tikslas jau prarandamas. Nėra tikslo skristi apskritai. Uh, ir teigiama, kad nebus išmokama kompensacija, jeigu vėluojama pen, mažiau nei penkioms valandoms. Tai koks tikslas skristi vienos dienos susitikimą ir grįžti tą, patį, tą pačią dieną yra jau pavėluojama į tą susitikimą. Ypač kalbant apie trumpus skrydžius. Dėl ilgų skrydžių situacija yra visai kitokia. Jeigu skrendi į kitą pasaulio vietą, dviejų valandų vėlavimas tikrai, kažin, ar bus jau lemiama priežastis e, atšaukti tau tą kelionę. Ir pavyzdžiui, jeigu turi būti keičiamas lėktuvas. Gali užtrukti tas vėlavimas kelias e, valandas, net pusę dienos. Taigi tikrai čia aplinkybės yra labai skirtingos ir įvairios. Jungiamieji skrydžiai čia reikia labai atsargiai elgtis. Nes nors e, suprantu tuos keleivius ir pats toks esu buvęs, kai pra, pavėluojama į jungiamąjį skrydį, dėl pirmojo skrydžio vėlavimo jungiamasis skrydis jį pavėluojama, Dažniausiai tai yra trumpas skrydis, o po to yra ilgas skrydis iš regioninio oro uosto į stambesnį oro uostą ir tada jau ilgas skrydis. Ir jeigu visą atsakomybę suversime trumpo reiso operatoriui, vėlgi toks iškreip, iškreipta paskata atsiras tų trumpų skrydžių rinkai. Nes tokiu atveju abu operatorių, abiejų skrydžių operatorių turi prisimti riziką, nes negalima pusantro ar dviejų tūkstančių baudą numatyti už kelionę, kurios bendra kaina buvo tik 50 eurų. Na, Čia nes Rainieras yra šį beitą pasižadėjęs padaryti, bet e, ribojimai dėl prekių įsigytų oro uoste vežimo. Aš manau, kad turi būti labai viskas aiškiai nurodoma lėktuve, lėktuvo biliete ir kai keičiami skrydžiai ir tie buteliai, kurie buvo įsigyti pirmame oro uoste, negali būti saugumo darbuotojų yra atimami kitame oro uoste, tai čia irgi nėra primtina situacija. Tai, ką ponas Bredbarnas dar minėjo dėl neįgalių asmenų. Kai oro bendrovė reikalauja, kad neįgalus, ne, neįgalų į asmenį lydėtų kitas asmo, na, jokinga, kad tas lydintis asmo turi sumokėti oro uosto mokestį. Taigi, pritariu pakeitimui ir dėl muzikinių instrumentų. Dėkoju. Mani, Mr. Benyon Airport Departure Taxi norėčiau priminti, kad e, oro uosto mokestis yra nacionalinės vyriausybės, o ne ES reikalas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš esu pranešėjęs Simko komitete, o tai yra vidaus reikalų ir vartotojų apsaugos komitetas. Todėl mes visą šią problemą žvelgėme iš vartotojo požiūrio taško. Yra 273 pakeitimai ir mes jau parengėme devynis kompromisinius pakeitimus. Rytoj iš ryto balsuosime dėl tų pakeitimų ir e, aš tikiuosi, kad e, jūsų komitetas atsižvelgsi tuos vartotojams svarbius aspektus. Norėčiau paliesti keletą mums svarbių aspektų. Vienas dalykas tai yra oro bendrovių argumentai, e, kad mes tada neskraidysime, atšauksime skrydžius, negalime leisti, kad būtų išsakyti tokie argumentai, nes jos mums e, grasina, kad jos nutrauks sutartį, o tai nėra argumentas, nors tas argumentas nuolat yra pasitelkiamas, ypač kai kalbama apie tą naušau, no neatvykimą, neatvykimo principą ir taip toliau. Kompromise, pirm, pirmame kompromise yra kalbama apie tuos, e, tas išskirtinės aplinkybės. Aš norėčiau, kad sąrašas priedė būtų aiškiai suformuluotas, todėl mes siūlome, kad e, tos aplinkybės, kurios yra pirmoje dalyje, yra e, tos aplinkybės, kurios yra atleidžiamos, kurios E, o antroje dalyje e, yra tos išskaitinės aplinkybės, kurios neatleidžia avi, e, oro bendrovių nuo įsipareigojimų. Aišku, gali būti, kad pačios oro bendrovės nėra atsakingos pavyzdžiui, gali atsitikti taip, kad antžeminės tarnybos, pavyzdžiui, pakenkia nustumdamos lėktuvą jam. Tačiau ir čia kalta ne oro bendrovė, bet keleivis taip pat nekaltas. Todėl mes e, vis tik tai perkeliame rizikas oro bendrovėms, o ne keleiviams. Toks yra mūsų išeities taškas. Todėl mes siūlome, kad būtų e, sąrašas, išsamus sąrašas, tačiau jis nebūtų baigtinis Taigi mes galime patvirtinti tą sąrašą, o komisija gali, kai atsiras kažkokios kitos aplinkybės, e, komi, apie kurias mes dabar nepagalvojame, komisija galėtų pateikti deleguotą į teisės aktą ir pas, pakeisti e, tą e, sąrašą. Aišku, ji negali jo iš viso panaikinti. Yra tos e, aplinkybės, kurios atleidžia e, E, avialinijas nuo įsipareigojimų yra tos, kurios net leidžia. Toliau ta naušau politika. E, yra tokia situacija, kad jeigu keleivis nesvarbu ar tai būtų e, skrydis į vieną pusę ar skrydis pirmin atgal, jeigu e, keleivis nu, nusiperka biletą, E, tai yra jo sprendimas, ar jisai e, pasinaudojo visų tuo skrydžiu ar tik vienu jo segmentu, nes jis juk pa, sumokėjo e, oro bendroviai už tą skrydį. Jeigu jisai e, e, skrenda, tai viskas aišku, bet jeigu jisai neskrenda, nepasirodo lėktuve, tai ką tai keičia? E, e, ar, ar, e, ar sutaupo kažką oro bendrovė? Nieko nesutaupo, taigi. E, e, todėl mes esame labai griežti dėl šito kompromiso. E, toliau vėlavimai. E, čia mūsų. E, e, Čia mūsų pasiūlymas yra šiek tiek kitoks, jau dviejų valandų vėlavimo užtenka, kad gali, būtų galima leisti e, keleiviui išlipti. E, Tačiau čia reikia pagalvoti apie kitas įmanomas galimybės, todėl mes čia įtraukėme e, tokią nuostatą, kad e, pilotas e, galėtų e, priimti sprendimą. Pavyzdžiui, pilotas gali pasakyti, mes dabar e, už dešimties minučių kilsime ir negalime grįžti nuo pakilimo tako į oro uostą, kad jūs iš, iš, iš, iš e, išlaipintumėme. E, Taigi e, čia pilotas turėtų priimti sprendimą ir tas išeities taškas būtų ar per pusvalandį išskris ar ne. Toliau kitas aspektas dėl bagažo. E, jau perkant biletą turi būti aišku, kad tiek kainuoja šitas skrydis ir bagažo pervežimas turėtų būti įtrauktas į bileto kainą. Negali būti taip, kad galiausiai. E, E, pasakys oro bendrovė, jeigu norite mokėti banko kortelę, tai tada jums bilietas kainuos 30 eurų brangiau. E, toliau apsipirkimai e, oro uostuose. Mes rytoj balsuosime dėl šių kompromisų ir jūs, jūs tikrai turėsite pakankamai laiko, kad galėtumėte atkreipti dėmesį į mūsų pasiūlymus E, iš keleivio e, požiūrio taško. E, aš suprantu, kad abi šalis ir Junktinė karalystė ir Ispanija yra ES valstybės narės. Taigi nėra skirtumo, kas čia e, turi daugiau galių. Iš tiesų keleiviai juk skraido ES iš ES uostų, todėl ne, nežinau, kodėl čia reiktų daryti dabar išimti tam susitarimui. Kalbant apie kitas e, vėlavimo valandas, kitą vėlavimo laiką mes čia e, nutarėme dėl 3-9 e, valandų. E, o šiaip norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad šis pranešimas yra geras, nes mes, mes nuo pat pračių labai grau, glaudžiai bendradarbiavome su jūsų pranešėju. E, ir manau, kad mums e, iš tiesų pavyko labai priartėti daugumo, daugumoje punktų e, prie jūsų pranešimo. E, kita su aviacija susijusi tema, kurią nagrinėsime, už ją atsakingas komitetas bus mūsų komitetas, jau aš galėčiau jau iš anksto pasidžiaugti būsimų bendradarbiavimų. Ačiū. Pone Senelova. Děkuji, pane předsedo, já jsem nějakým způsobem... Ačiū pirmininkė. Aš e, buvau dingus iš kalbėtojo sąrašų, todėl dėkoju už tai, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Labai dėkoju pranešėjai už puikiai nuveiktą darbą ir um, E, norėčiau e, pritarti daugeliui kolegų, tik tai norėčiau labiausiai susikoncentruoti į du pakeitimus, kuriuos pateikė kolegos ir aš pati. Pirmiausia, 219 e, dėl antrojo straipsnio apibrėžimai. Kalbant apie bilieto kainą, norėčiau kad būtų neleista e, kainos diskriminacija remiantis kliento kilmės valstybę. Bilieto kaina turėtų būti nepriklausoma nuo to, iš kurios šalies bilietas yra perkiamas, perkamas. Jei bilietas tas pats, tai ir kaina turi būti ta pati. Manau, kad tai yra neskaidrus E, dvigubos kainos metodas. Jis yra nesažiningas keleivio atžvilgių ir tikrai nepadeda bendrai rinkai. Norėčiau paminėti antrąjį pakeitimą, tai yra 447, kurį pateikėme kartu su ponu Simpson. Tai yra nauja 14 e, straipsnio dalis, kuria e, sakoma, kad reikia pranešti uh, keleiviams apie tai, e, kur e, keleivis turi kreiptis dėl pagalbos. Tokia informacija yra būtina ir ji turėtų būti skaidri, lengvai skaitoma, lengvai prieinama ir ji turi būti išdėstyta tiek bilietė, tiek, tiek įlaipinimo talone, nes e, ten daug rašoma apie keleivio pareigas, tačiau uh, nepakankamai informuojami keleiviai yra apie jų teisės. Prašyčiau, kad palaikytumėte mano pakeitimą. Ačiū. Ačiū. Kolegos, aš pats norėčiau pakalbėti dabar apie muzikos instrumentus. Man kartą neleido į saloną įsinešti kri kriketo įrangos, nes man pasakyta, kad tai buvo pavojingas ginklas. Aišku, e, dauguma e, žmonių manęs niekada dar nėra matęs e, mušant kriketo lasdą, tačiau tikrai e, tai nėra tinkamas e, pagrindas man neleisti įsinešti e, šio komplekto, laikant, kad tai yra pavojingas ginklas. Dabar dėl mažor turime pasakyti, kad tai yra ne oro bendrovių teisių, o keleivių teisių teisės aktas. Ir aš tikrai mačiau labai daug pakeitimų. Ir e, mane neramina štai kas. Jeigu mes tenksime parengti kompromisą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, tai ką mes sukursime, tai yra daugiau spragų apie e, force majeure aplinkybės, nei kad turime dabar. Todėl Man atrodo, jog mes turėtume labai griežtai reglamentuoti nenugalėjamos jėgos aplinkybės. Ir aš nenoriu sąrašo. Aš norėčiau kaip tik kiek įmanoma trumpesnio nenugalimos jėgos aplinkybių sąrašo ir nenoriu tokio, kaip komisija pateikė, nes dabar jis yra skelbiamas tinklapyje ir jį mato ir oro bendrovės kaip jų um, apibriežtą objektą, e, kurio link turėtų e, dirbti. Uh, Aš norėčiau pritarti e, ponui Taylor dėl ATT e sprendimo. Jis yra, tačiau oro bendrovės jį tiesiog ignoruoja. Kodėl? Todėl, kad jie toliau taiko negalimos jėgos aplinkybę kaip argumentą ne, nu, ne išmokėti keleiviams kompensacijų. Taigi komisija parengė e, sąrašą E, tokį, koks jis yra, nors nebuvo deleguotų teisės aktų. Tik prieš porą savaičių norėčiau priminti, e, jūs labai kovojate dėl to, kad e, komisija turėjo deleguotusius teisės aktus dėl skrydžio laiko. Kai kalbame apie vartotojų teises, tai būtent jūs norite suteikti komisijai deleguotasias galias sukurti deleguotus teisės aktus. Aš nenorėčiau to, nes tam buvo labai prieštaraujama. O dabar yra daroma ką? Stengiamasi parengti oro bendrovių hartiją, kuri būtų viršesnė už dabartinius teisės aktus. Aš nesutinku su deleguotaisiais teisės aktais. Taip pat e, svarbu paminėti žmonės su negale ir riboto judėjimo laisvės e, žmonės. Uh, Tikroji teisė judėti ir skristi yra, turi būti užtikrinta ir jiems. Ir mes e, žinome, kad dabartinis teisės aktas ne visada pasiteisino ir turime užtikrinti, kad kai mes E, turės, turėsime parengę kitą teisės aktą, kad nacionalinės valdžios institucijos e, atliktų savo pareigas gerai, kitaip nei kad dabar e, jiems iki šiol sekėsi. Toliau buvo minėta, kad keleiviai turi turėti savo teises ir apie jas turi būti informuoti. Jos turi būti išspausdintos elektroniniuose bilietuose. Pasižiūrėkime E, kaip dabar yra su elektroniniais bilietais. Jeigu prisimename tuos senuosius bilietus, mes gaudavom tokias bilietų knygelės, tai ten bent jau buvo paminėta Monrealio, Varšuvos ir kitos konvencijos. O elektroninėme biliete dabar visą, ką matai, tai yra ilgas sąrašas, kur sakoma, e, kaip susideda, iš ko susideda mokestis, o apie teises tikrai nieko nėra parašyta. Aš manau, kad kompensacijos turėtų parem, būti paremtos E, sukeltais trikdžiais, o ne kaina, kuri sumokėta už bilietą. Nes e, kokią kainą galite įkainoti praleistas um, laidotuvės, jeigu skridote, pavyzdžiui, pigia, pigių skrydžio avialiniją. Manau, kad kompensacija turi, paremta, turi būti paremta konkrečiu skaičiu. E, tai yra kompensaciją už sukeltą nepatogumą. E, kažkada mokytojavau ir manęs paklausė, o kaip galima pagerinti mokymą. Ir aš sakiau, e, galima patobulinti, jeigu e, ne, su tuo nebus susiję vaikų. Ir dabar, kai paklausime oro bendrovių, kaip galima pagerinti aviaciją, tai jie pasakys tą patį, galima pagerinti, jeigu nebus tame su to susiję keleiviai. Na, mes tiesiog turime orientuotis į keleivius. Šitas teisės aktas yra keleivių, o ne eurobendrovių teisų teisės aktas. Ir aš dabar šiek tiek nerimauju, nes kolegos, man atrodo, jūs šiek tiek suminkštėsite e, bendrovių atžvilgių ir iki to laiko, kol mes pati, parengsime bendrą kompromisą, tai mes turėsime daug daugiau spragų negu kad pradžioje. Mes turime būti labai labai griežti. Taip manau. Pone Karamicos. You your... Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už jūsų pasiaukojimą šiam klausimui, dėkoju ponui Bach už puikų racionalų pranešimą ir už 500 pakeitimų irgi norėčiau padėkoti komiteto nariams. Tiek jie jų pasiūlė ir tai reiškia, kad sudomėjimas didžiulis. Visi juk esame keleiviai. Tiesa, kad daugelis pakeitimų, kurie buvo pasiūlyta, jais buvo bandoma paaiškinti tas keliaivių teisės ir padidinti teisinį iškumą. Tačiau, tuo pat metu, dabar jeigu pažvelgus atidžiau į tuos pakeitimus, matome, kad kai kurios nuomonės nukrypsta nuo, nukrypsta nuo pirmojo tikslo. Esmė yra pagerinti keliaivių teisų įdėgymą, įgyvendinimą ir taip pat užtikrinti sąžiningą pusiausvyrą tarp keleivių interesų ir finansinio apsaugos priemonių poveikio. Ir tada tai netiesiogiai atsilieps ir keleiviams, nes jeigu įmonė užsidarys, tuomet liks tik tai tos pigios oro bendrovės iš trečių šalių ir ten joms teisių savo neprimesime, tuomet ir tas neigiamas padarinys bus jaučiamas keleiviams. Taigi toks būtų mano įžanginis žodis ir dabar norėčiau penkis dalykus pasakyti, kurie buvo paminėti daugelio narių. Pirmiausia, kompensacijos už vėlavimus. Kaip jau aiškinome anksčiau, 3 valandos daugeliu atveju nėra pakankamas laikas, bandant susitvarkyti su vėlavimo, padar, e, su vėlavimo priežastimis ir tai gali sąlygoti didesnius vėlavimus. Jeigu oro bendrovė bet kuriuo atveju turės mokėti uh, kompensacijas, joms tokiu atveju bus e, įdomiau anuliuoti tą reisą. Ir kas tada nukentės? Keleivis. Nes reiso atšaukimas, aš manau, visi sutiksime, yra blogiau nei vėlavimas nukreipimas kitų maršrutų irgi, aišku, yra sudėtingas dalykas, reikia rasti kitus skrydžius, juose rasti vietų, jeigu tų skrydžių apskritai yra. Taigi, uh, reikia pirmiausia kalbėti apie vėlavimo priežastis. Dabar kompensacijos suma. Siūlomi laiko apribojimai, terminai. Komisija nemano, kad reiktų keisti kompensacijos sumas ir sėti jas su bilieto kaina. Teisingumo teismo sprendimu Šiuo teisės aktu yra standartizuotai kompensuojama keleiviams už prarastą laiką, bet tai nėra susiję su lėktuvo bilieto kaina. Ir dar vienas dalykas, kurį minėjo daugelis narių, tai yra išskirtinės aplinkybės. Tai, ką mes pasiūlėme, atitinka ES teisės, atsiprašau, teismų nuosprendžius ir čia Valentine bylos sprendimas. Būtent tai yra aplinkybės, kurios nėra kontroliuojamos oro bendrovės komisija. Pritarė tam, kad techniniai trikdžiai nesusijęs su įprastiniu eksploatavimu nėra išskirtinės aplinkybės. Tačiau, jeigu eksploatavimas buvo atliekamas teisingai, tiksliai, tuomet neprognozuojamos ir neišvengiamos aplinkybės neturėtų būti siejamos su kompensacijomis. Komercinis spaudimas tokiu atveju daromas ir pilotams, kai reikia laikytis labai iškių saugos reikalavimų. Dar vienas dalykas. Tas e, maršruto pakeitimas. tiems keleiviams, kurių skrydis vėl, vėluoja. Tokia teisė gauti paslaugą į kitus reisus yra nauja ir vėlavimo atveju vis tiek tas reisas įvyksta. Taigi gali susidaryti tokia situacija, kai keleiviai gali būti nukreipti kitų maršrutų, o bendrovė vis tiek įvykdo tą reisą tai čia gaunasi dvigubi kaštai. Taigi turime labai atidžiai spręsti tą maršruto keitimo klausimą. Nukreipimo į kitą maršrutą klausimą. Dar vienas dalykas, kuris buvo minėtas, kai savo iniciatyvą rengėte pranešimą, būtent kaip elgtis, kai reikia apgyvendinti keleivius esant išskutiniams aplinkybėms. Suprantame, kad kai kurie komiteto nariai nori atsisakyti šios priemonės ir mes siūlome tokią priemonę, kuri egzistuoja ir kitų transporto rūšių atveju, bet šiek tiek kitokia yra, nes oro bendrovės atsakomybė už savo keleivį toje situacijoje, kurios jis negali kontroliuoti, yra unikali. Ir mes neturėtumėme numenkinti to. Tai neegzistuoja jokiame kitame ūkio sektoriuje. Taigi norint, kad oro bendrovė išgyventų ir kad nebūtų neigiamas padarinys jaučiamas ir keleiviams reikia vengti kokių tai e, konkrečių nuorodų į valstybės narės, kur yra trys oro bendrovės, liko tik viena, nes kitos, kitos bankrutavo. Aš dabar, pažiūrėjau, Ispanijas skrisdamas turiu mokėti kur kas daugiau nei prieš ketverius, penkerius metus. Taigi turime to nepamiršti. Ir taip pat e, pritariu, kad neįgalų žmonės judumo problemų turintys žmonės, jiems ypatingas dėmesys turi būti skiriamas. Taigi aš pritariu tiems siūlymams. Taigi dėl tų penkių dalykų aš norėčiau, tiesiog norėjau tas pastabas išsakyti ir tikiuosi, kad tokiu būdu galėsime galiausiai patobulinti tekstą. Ir kad neatsitiks taip, kaip sakė pirmininkas, kad spragų bus dar daugiau nei pradžioje. Nes žvelgiant dabar išskirtinių aplinkybių sąrašą, galbūt tas sąrašas nėra išbaigtas, bet jeigu nebus to, tai tuomet nežinome, kaip bus deleguotasiais aktais. Turime pamastyti, ar tai tikrai būtų geriausias būdas. Dėkuoju. Dėkuoju, aš nenorėčiau piknaudžiauti savo poziciją kaip komiteto pirmininkas, o aš kart suteiksiu žodį ponui Bach. <coughs> Yes, thank you, Brian. <clears throat> Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už paaiškinimus, už pasidalinimą patirtimi ir už įnašą, jūsų įnašą, kurį jūs pateikėte ir raštu, ir, ir, ir tai, ką šiandien papildomai dar pasakėte norėčiau taip pat ir pasakyti, kad yra labai svarbu išklausyti komisijos, išklausyti jos argumentų. Man atrodo, kad iš esmės mes tarsi ir sutarėme. Tai reiškia, kad mes kalbame apie teises, keleivių teises, tačiau kol kas jos nėra aiškiai apibrieštos, todėl e, ir, ir visa tai, kas yra susijęs su apibrieštimis ir aiškumu, dėl to mes sutarėme. Dauguma kolegų minėjo, kad reikia stiprinti keleivių teises. E, aš manau, kad pagrindinis mūsų reikalas yra nes, nebūtinai stiprinti tas teises, tačiau e, siekti, kad egzistuojančios taisyklės, kurios e, dabar egzistuoja, kad jos būtų sustiprintos, kad jos būtų aiškiai apibrieštos ir aišku, lyginant su komisijos pasiūlymu, tai jau ir reiškia e, teisų sustiprinimą, nes komisija rengdama savo pasiūlymą e, siekia pusiausviros, kaip ji teikia, e, teigia pati, tačiau man atrodo, kad ji labiau stengiasi tenkinti oro bendrovių interesus. Dėl deleguotojų teisės aktų aš noriu pasakyti tą patį, ką ir komiteto pirmininkas. Man atrodo, kad to sąrašo parengimas, aiškaus sąrašo parengimas yra mūsų darbas, mūsų reikalas, kad paskui kiek įmanoma mažiau liktų e, darbo per tuos deleguotusius teisės aktus. Dėl jungiamųjų skrydžių komisija pateikė e, pasiūlymą, kad e, vėlavimas būtų skaičiuojamas nuo atvykimo laiko, tai iš tiesų reikštų labai daug problemų mažoms oro bendrovėms, regioninėms oro bendrovėms. Ir todėl aš norėčiau e, kalbėti, pateikti tokį pasiūlymą, kad 91 vėlavimo minučių nebūtų e, skaičiuojamos oro bendrovėms, tačiau kad vis tiek išlaikytume e, komisijos pasiūlymą, kad vėlavimas būtų skaičiuojamas pagal atvykimo laiką. Toliau dėl kainų, e, bilietų kainų. E, kai kurie kolegos sakė, kad reikia atsižvelgti į bilieto kainą, e, mokant kompensacijas, pavyzdžiui, jeigu yra pigus bilietai. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai ir buvo. E, parlamento poziciją anksčiau, kad reikia nu, nustatyti aiškias kompensacijų ribas priešingai nei tam, kas yra parašta Monrealio konvencijoje, kad Taigi aš e, čia norėčiau laikytis savo pasiūlymo, kad nebūtų atsižvelgiama į bileto kainą ir komisija siūlė tą patį. Toliau to, tie trys, tos trys ribinės vertės, e, tos laiko vertės 5, 9 ir 12 valandų, mano manimu, tai pablogina egzistuojančią situaciją. Aš ją bandžiau pagerinti ir norėjau supaprastinti viską, man atrodo, 3 ir 5 valandos, e, mano manimu, tai yra įmanoma, ypač atsižvelgiant į tai, kaip dabar veikia oro bendrovės, man atrodo, kad įmanoma e, pasiekti šių e, ribų. Toliau 300 ir 500 eurų tas su mūsų paprastinimas tai yra papildomas supaprastinimas manau, kad reikia viską supaprastinti, kas yra susiję su e, keleivių informavimu, pavyzdžiui, net ir kalbant apie bilietų rezervavimą. Manau, kad, mums, kad mūsų nuomonės čia labai neišsiskiria, kad mums pavyks pasiekti gerų kompromisų, o ne kažkokių prastų kompromisų, kaip buvo, bijo mūsų komiteto pirmininkas kad mes pasieksime gerų e, kompromisų, kurie pagerins keleivio situaciją ir neapkrausime bereikalingai oro bendrovių. Man atrodo, kad jeigu pažiūrėsime į skaičius, mes čia kalbame ne apie e, milijonus keleivių, mes čia kalbame apie nedidelį e, keleivių procentą ir palygin, palyginus oro bendrovės su ne Europoje veikiančiomis oro bendrovėmis, tai taip pat bus ir tam tikras įvaizdžio dalykas, kad Europos oro bendrovės gali, e, galės e, reklamuotis e, pasitelkdamos būtent tas keleivių teises, ko neturi, tos, o tos galimybės neturi užsienio oro bendrovės. Taigi aš jau džiaugiuosi bendradarbiavimu su šelniais pranešiais ir tikiuosi, kad parengsime gerus pa kompromisinius pakeitimus. Dėkojom, baigiame diskusijas šią temą. Kaip jau pasakiau pačioje pradžioje, dėl šio pranešimo mes balsuosime gruodžio 17 dieną. Visiems dėkoju. Toliau kitas darbo atvarkės punktas - regioniniai kokybės ženklai. Tai yra nuomonė kurią teikiame Agri komitetui. Dėl jų pranešimo pono Rubikso nėra, ar yra kas nors iš jo frakcijos. Jeigu ne, tai tuomet e, aš pristatysiu pono Rubikso vardu šią nuomonę. Quiet, please. Buvo pateikti 36 pakeitimai dėl šitos nuomonės projekto. E, Žemės ūkio komitetui. Pranešėjas labai dėkoja visiems e, pateik, pateikusiems pakeitimus ir šešėliniams pranešėjams. Ir spalio 26 buvo susitarta dėl penkių kompromisinių pasiūlymų. Šitą nuomonę ir pakeitimai susikoncentruoja ties e, turizmo vaidmeniu, kurį turi atlikti e, jis, kuriant specifinius kokybinius prekės ženklus. Ir e, pranešėjas mano, kad ES vaidmuo, kuriant regionius kokybės ženklus, yra skatinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, ypač keičiantis gerąją praktiką. Pakeitimai e, toliau yra plėtojami ir pranešėjo e, nuomonės yra tokios, kad pritarė tiems, jis pritarė tiems pakeitimams, kurie sako, jog reikia stiprinti partnerystų ir tinklų kūrimą regionių lygmenių. Taip pat jis pritarė tam, kad bet kokia e, vieta susijusi su kokybės ženklu turi būti paremta dabartiniais egzistuojančiais teisės prekės ženklais. Uh, E, produktais, e, nuorodos vietomis, sistemomis. Pranešėjas ragina ES lygmens iniciatyvos dėl regionių kokybės ženklų ir mano, kad tai neišspręstų tam tikrų e, klausimų, kaip pavyzdžiui, atokus rajonai ir sunkia ekonominė situacija. Tačiau pranešėjas tengiasi atsižvelgti kiek įmanoma daugiau pranešimų ir kompromisiniuose pasiūlymuose tai buvo atspindėta, o jiems pritarė dauguma frakcijos narių. Pone Dantam, liaudės frakcija. Merci, Monsieur le Président. Le rapport tel qu'il nous a été présenté par euh, notre. Ačiū pirmininkė. Pranešėjo pateiktas pranešimas yra šiek tiek supainiotas Valdžios institucijų etiketė turėtų būti e, pranašumas vartotojams kaip kokybės ženklas. Ir manau, kad būtent todėl labai aiškiai reikia pabrėžti kokybės aspektą, nepainiojant to su žemės ūkio produktais, kurie turi savo ženklinimo sistemą. Manome, kad komisijos pasiūlymas, kuris yra dabar dar tik projektas, turėtų būti taikomas konkrečiai teritoriniai vietoviai. Noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad atsižvelgėte į Timbak pasiūlymą. Ačiū. Pone Maisne. Taip, yra puiku, kad jau pasisakė ponas Dantan. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, buvome susitikę. E, visi su šešėliniais pranešėjais tas susitikimas buvo labai konstruktyvus. Mano frakcija ne, ne su viskuo sutampa, kas, e, su, ne viskam pritarė, kas yra šiame pranešime, tačiau pažiūrėjus dabar į parengtus kompromisus mes galime pasakyti, kad galime juos palaikyti ir atitinkamai balsuosime rytoj. Labai ačiū, jeigu daugiau niekas nenorite pasakyti ir iš komisijos nieko nematome, tai e, balsuosime dėl šito pranešimo rytoj. Kitas klausimas, naujas ten tiek kvietimas teikti paraiškas, Europos komisijos mobilumo ir transporto generalinio direktorato pristatymas. Ponas Olyviai, ar esate čia? Palaukite minutę. Okay, Mr. Next item, new tent. Kitas klausimas. Naujas tenta kvietimas teikti paraiškas, ponė Onidį, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū suteiktą galimybę pasisakyti. Tai yra puikiai nusistovėjusi tradicija iš anksto jums papasakoti apie, pranešti apie rengiamas, rengiamus kvietimus teikti paraiškas. Mes sustikome e, ir apie tai pakalbėjome su valstybių narių atstovais. Mes parengėme 350 milijonų eurų numatytų 70 milijonų metiniai vidų e, darbų programai ir 280 milijonų daugiametiai darbų programai. Manau, kad mes turėtume susitelkti ties tuo, ką mes galėtume geriausiai pasiekti. Jūs labai gerai žinote į e, ATMS ir kiti produktai. Pavyzdžiui, jūrų keliai. Ir Taip pat e, mes e, rengia, e, ketiname nuspręsti, ką mes dar galime patobulinti, remdamiesi daugeliu iniciatyvų, kurios mums buvo pateiktos. Daugiausia tai kalbama apie pažangesias transporto sistemas, tai daugiau bus susiję su ankstesniu konkursu. Taip pat bus atsižvelgta į tam tikrus inovacijų aspektus. Darydami tai mes labai gražią E, gražų kontekstą sudarome ir naujai programai, tai yra e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės e, kontekste. Ir tikimės, kad mes šitą konkursą paskelbsime gruodžio pradžioje. Ir tikimės, kad mes galėsime vertinti pasiūlymus ir pasamdyti rangovus iki vasaros. Ačiū. Ar turėtumėte klausimų? Taigi dabar bus galima jau pasiruošti projektų teikimui gruodžio mėnesį. Dėkoju ponio Dydį. Ir dabar baigiame šio, šios popietės e, darbo tvarkės visus klausimus svarstyti. Dėkoju kolegoms už efektyvų darbą. Na, o dabar koordinatorių posėdis įvyks, kai tik tai susirinks vėl visi koordinatoriai. Dėkoju. So we'll take a little ten... Taigi skelbiu gal dešimties minučių tokią pertraukėlę. Sorry.